Guten Morgen, guten Tag, Entschuldigung. Wir nehmen unsere unterbrochene Sitzung heute Morgen wieder auf mit. Labą dieną. Tęsame posėdį. Štai ir vėl tęsame posėdį. Europos investicijų banko metinė ataskaita. Mūsų pranešėjas Richardas Černieckis. Ir jam žodis. Dziękuję bardzo pani. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi ir man didelė garbė, kad aš esu pranešėjas šiuo labai svarbiu klausimu. Kalbame apie instituciją, kuri netgi skeptikai laiko tikrai sėkmingai veikiančią. Ir netgi tie kas mano, jog bankai visada dėl visko kalti, netgi tie ekspertai, analitikai mano, kad Europos investicijų bankas EIBAS veikia visai sėkmingai. Bet aišku, sėkmingai tai nereiškia, kad negalėtų dar geriau veikti. Ir tai aš būtent ir išdėstau savo pranešime. Mano įsitikinimu, Europos investicijų bankas turėtų tiksliau apibriežti strateginę analizę investicijų finansavimo, atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Tam, kad būtų užtikrintas investicinės strategijos ES lygmenių parengimas. Europos investicijų bankas e, taip pat turėtų atlikti išsame analizę, išsamų vertinimą rizikos, e, vertin, e, rizikos valdymo sistemų ir bendro finansavimo su Europos komisija sistema, sistemos vertinimą. Uh, Šiandien prieš pietus dalyvavę mūsų posėdėje svečiai, taip pat ir audito rūmo pirmininkas ir institu, kitos institucijos turėtų parengti tokią ataskaitą dėl Europos investicijų bankų skolinimo sistemos ir skolinimo strategijos. Ir kaip ta skolinimo strategija turėtų būti suderinta su ES politinė strategija, nes galiausiai tai turi būti iš tikrųjų susijusios sistemos. Ir visa tai yra E, svarbu atlikti prieš e, peržiūrint Europos investicijų bankų įgaliojimus. Europos investicijų bankas ir kitos institu, kitos institucijos, um, pavyzdžiui, Europos plėtros um, bankas turėtų siekti kuo glaudesnio bendradarbiavimo įgyvendinant projektus, nes iš tikrųjų glaudesnis bendradarbiavimas tarp bankų yra būtinas Vien jau tam, kad būtų optimalizuotas sąnaudų panaudojimas ir kad būtų gautas sinergijos efektas. Kalbame dabar apie Europos investicijų banką, kurio būstinė Londone. Uh, tam yra skirtas mano pranešimas. O Europos, svarbus ir Europos plėtos ir vystimosi bankas svarbus investicijų įvairiose ES valstybėse narėse. Svarbu, kam yra skiriamos lėšos ir svarbus bendradarbiavimas tarp Europos plėtos ir vystimosi e, banko ir Europos investicijų banko. Tas bendradarbiavimas svarbus siekiant sumažinti sąnaudas ir gauti sinergijų, sinergijos efektą. Ir pabaigai Europos investicijų banko veikla, lyginant su kitomis bankinėmis institucijomis, išsiskiria savo veiksmingumu ir taisyklių laikymusi. Tai tiek, ačiū. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Czernetski. Dėkoju, ponė Černetski. Europos investicijų banko metinė ataskaita yra ta ataskaita, kur visuomet yra pačios gražiausios nuotraukos. Knyga labai labai graži, Ponas Knapenas pasisakys e, iškart po manęs. Kiek lėšų jūs gaunate, tų lėšų, kurias gaunate iš komisijos, yra skiriama galutiniams naudos gavėjams, nes esame gavę tokių keistų ir neraminančių skaičių ir faktų. Taigi tiksliai kiek tų investicijų yra realiai ir jomis pasiekiamas tikslas ir pasiekia tikslinės grupės, nes mus neramina lėšos skirtos Graikijai. Anksčiau ir mums būtų labai įdomu išgirsti skaičius ir apie Portugaliją, Airiją. Taigi, ponia Knapenai, žodis jums. Ir dėkoju, kad atvykote. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju ir ponui Černeckiui už pastabas ir pastangas išanalizuoti tai, ką mes darome ir pateikti pasiūlymus bei užduoti klausimus. Aš pasistengsiu trumpai pakomentuoti situaciją, nes jūs daug ką jau išanalizavote ir iškėlėte labai aktualius klausimus. kuriems turėtumėme skirti daugiau dėmesio, o ne gal pristatinėti bendrus dalykus. Mes labai džiaugiamės e, tuo, kad jūsų analizė rodo, kad mūsų institucija pasiekia puikių rezultatų, tai visuomet labai malonu girdėti. Tačiau, aišku, jūs čia rengiate pranešimą ne tam, kad švaistytumėtės komplimentais, mes visi bandome pažiūrėti, kai, ką būtų galima padaryti geriau ir kaip geriau uh, vieni kitiems su, vien, vieniems kitus suprasti. Dabar kalbant apie pasiūlymus, ponė Černetski, kuriuos jūs išsakėte, norėčiau šį beitą paaiškinti, sureaguodamas. Kai jūs kalbėjote apie tai, kad mes turime tiksliau apibrėžti investicijas. Žinoma, investicijos, kaip toks bendras terminas, atsispindi sutartyse. Ir kai tik tai norime konkrečiau apibriežti tą terminą, pamatome, kad yra gan skirtingų investicijos apibrėžčių. Tai susiję ir su tuo, kad kai kurie žmonės į vienus dalykus atsižvelgia, kiti ne. Tarkim, jeigu pažvelgtumėme į retai apgyvendintą Europos regioną ir kalbėtumėme apie transportą tenais, tai nebūtinai yra labai pelningas dalykas, bet tai vis tiek yra gyvybinga ir reikalinga investicija, jeigu savivaldybė ar regiono valdžia mano, kad reiktų atverti tokį regioną. Taigi investicijos turi ir socialinių, ir tvarumo, ekonominių, finansinių elementų. Ir čia viską reikia sudėti į bendrą lygtį. Bet e, bendrai kalbant, mes laikomės gairių, kurios mums yra pateikiamos Europos institucijų ir valstybių narių. Ir vėlgi mes bandome, kuo galima tiksliau apibrėžti investicijas, tačiau turime nepamiršti ir to, kad kai kurios investicijos turi socialinę gražą, o ekonominė graža galbūt yra maža. Dabar kalbant apie rizikos valdymo analizę. Mūsų institucija, mano manimu, tikrai laikosi aukštų standartų ir turi gerą reputaciją, kalbant apie riziką. Ir atvirai kalbant, ta kritika, kad mes nesimame pakankamai rizikos ir kad mes manome, kad tas trigubas A reitingas yra fetišas, mes tikrai nevertiname to kaip fetišo. Mes manome, kad yra priemonė mums leidžianti skolintis mažomis sąnaudomis ir perduoti tą privalumą galutiniam vartotojui, galutiniam paskolos vartotojui. Taigi, mūsų rizikos valdymo sistema yra labai sklandžiai sudiriguota su ir galiu pasakyti, kad mūsų institucijos e, sąskaitos ir buhalternės ataskaitos būtent šiandieną man kalbant, būtent mūsų specialistai ir dirba šioje srityje ir vertina riziką, kurią prisima mūsų institucija. Dabar bandant e, įvertinti tai, ką jūs e, kalbėjote apie audito rūmus. Mums audito rūmai be jokios abejonės yra labai svarbi, aktuali institucija ir kai tik tai jie pateikia kokią tai analizę, mes labai rimtai atsižvelgiame ir bandome surasti atsakymų, sprendimų. Na, o kalbant apie išorės finansavimo rezultato įvertinimą, jūs kalbėjote apie politinę strategiją. Mes esame vykdomosios valdžios institucija, mes save vertiname kaip ES banką, bet esame vykdomosios valdžios institucija. Ir tokia misija mums patikėta tarybos ir Europos komisijos, atsižvelgiant į visą tai, kam, kam pritarėte ir jūs, Europos parlamentas. Aš suprantu, kad kai kurie žmonės teigia, kad yra mūsų veiklos susiskaldimo daug, kalbant apie veiklą už ES ribų. Tačiau turėčiau paminėti, kad tai, ką mes darome, yra visiškai atitinka užsienio politikos tikslus iškeltus ES. Aš galėčiau pateikti pavyzdžių šalių, kur mūsų veiklos yra labai nedaug, bet ta veikla vyksta dėl to, kad mūsų paprašė Europos komisija imtis aktyvios veiklos ir, pažiūrėjus, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Tai reiškia, kad mes tose valstybėse investuojame į projektus, kuriais mažinamos CO2 emisijos. Ir jeigu būtų kokia tai strategija, kuri būtų labiau orientuota ir kurioje būtų atsižvelgiama į kitus poslinkius, tai mes visuomet esame pasirengę visapusiškai laikytis tų gairių ir atitinkamai veikti, bet mes tikrai visuomet veikiame atsižvelgdami į tai, ko iš mūsų reikalauja ES institucijos. Na ir kalbant apie mūsų veiklą, aš dar galėčiau pateikti vieną pavyzdį. Štai dabar mes bandome didinti savo veiklą Ukrainoje dėl visiškai aiškių priežasčių. Mes tą darome ne dėl to, kad Ukraina yra lengviausia šalis, kur mes galėtumėme investuoti, Taip darome dėl to, kad laikomės bendro intereso, kurį iš, iškelia ir ES institucijos imtis ten aktyvios veiklos. Ir mes tą darome ir dėl to, kad turime išorinį užsienio politikos mandatą, dėl kurio įgaliojimus, dėl kurio buvo susitarta ES institucijų ir skaitant ir šį parlamentą. Aš visiškai sutinku su tam tikromis pastovomis dėl to, kad reikia tvirtai bendradarbiauti su EBRD, ypač kalbant apie tuos projektus, kurie vystomi, vystomi kaimininėse šalyse. Ir daugelio šalių, jeigu pažvelgtumėme į tai, kas vyksta vietoje, tikrai pamatytumėte, kad mes dirbame kartu su EBRD. Jeigu pažvelgtumėme į tai, kas yra daroma ir kas vyksta rytų Europoje, kas buvo padaryta pastaraisiais metais, pamatytumėte, kad 70 ar 80 procentų, priklausomai nuo šalies, apie kurią kalbame, yra vyksta bendradarbiaujant su EBRD. Ir kai kurios šalys daugiau gal yra jų specializacijos rytis nei mūsų. Dabar kalbant apie klausimą, kurį jūs iškėlėte ponė pirmininkė Greslė. Dėl galutinių naudos gavėjų. Mes turime atsižvelgti į tai, kad yra atotrūkis, laiko atotrūkis tarp pasirašymo ir lėšų pervedimo. Ir aš suprantu, kad žmonėms mūsų institucijoje mes visuomet daug dirbame, kad būtų pasirašyta po tomis sutartimis. Ir mes labai uh, mums palengvėja, kuomet yra pasirašoma. Bet tik tada iš principo ir prasideda projektas. Ir aš suprantu, kad žvelgiant iš kitos pusės, vertinant realiai pačią ekonomiką ir vertinant realiai pačių žmonės, aktualu ir svarbu tik tuo met, kai realiai prasideda projektas, kada realiai yra įtraukiami žmonės, kuomet kuriamos darbo vietos, vykdoma konkreti veikla, kuomet mes galime konkrečiai jau pervedinėti lėšas. Ir aš suprantu, kad tas laiko atotrukis tarp sutarties pasirašymo ir lėšų išmokėjimo yra labai įvairus. Ir jis yra labai įvairus. Priklausomai nuo to, koks yra įsisavinimo lėšų, įsisavinimo e, pajėgumas toje naudos, šalyje naudos gavėjoje, institucijoje naudos gavėjoje, ar tai būtų savivaldybė ir aišku viskas priklauso nuo, nuo šalies, apie kurią mes kalbame. Kai kuriuose šalyse situacija yra sudėtingesnė nei kitose, mes puikiai tą žinome ir mes daug pastangų dedame e, techninės paramos rytyje ir mes e, ir ankstesnėme susitikime su Europos parlamento nariais tam skirėme nemažai dėmesio, nes ta techninė parama tas patariamasis vaidmuo yra štai tas rytis, kur galime padėti institucijoms įgyvendinti reikiamus reikalavimus, atsižvelgiant į reglamentus, viešų pirkimų taisyklės, skaidrumo taisyklės, atskaitomybės taisyklės ir visas kitas taisyklės ir reikalavimus, kurie yra būtini, kad būtų galima tinkamai investuoti į tą šalis. Taigi aš matau, kad kartais tas laiko atotrukis yra šiek tiek ilgesnis, nei mes norėtumėme, bet mes bandome spręsti tą problemą ir jeigu pažvelgčiau tą šalį, kurią minėjote konkrečiai, šioje konkrečioje šalyje mums pavyko šiais metais nemažai išmokėti lėšų. Taigi tiek. Ačiū pirmininkė. Ja, viel, viel. Labai ačiū. Dėdėja, neišgirdau atsakymą į klausimą. Kiek pinigų buvo skirta paramos gavėjams 2013 metais? Suprantu, kad jūs galbūt po ranką neturite tų skaičių, tačiau norėtume gauti banko laišką bent jau su tuo stebuklingu skaičiumi. Labai ačiū. Manau, kad bus ir daugiau klausimų netrukus. Ar dabar komisija norėtų pasisakyti ar vėliau? Ponas Marenis iš komisijos. Uh, maybe, maybe, um, the, the Galbūt keletą žodžių uh, dėl bendradarbiavimo tarp mm, Europos investicijų banko ir uh, uh, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko. Uh, Tai šis, skat, šis bendradarbiavimas yra komisijos skatinimas, kas atsispindi ir memorandume, kurį pasirašė neseniai, lapkričio mėnesį, kai EBPO, e tai yra EBRD veikla išplėsta, išplėsta buvo į viduržėmę jūros pietinę šalis. Tai yra e, bendradarbiavimas susijęs su bendromis finansavimo galimybėmis, e, keitimus informacijoje Ir taip pat mes e, bendradarbiavame užtikrindami e, tam tikrus fondus, Vakarų Balkanų fondą, taip pat prisidedama prie ES platformos, e, užtikrinant išorės bendradarbiavimą. Ir čia EIB ir EBRD dirba kartu įgyvendinami tarpusavę pasitikėjimo sistemą viešųjų pirkimų sektorioje už ES ribų. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Toliau ponas Heis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Kanikį už tai, kad jis patikė mums puikią ataskaitą. Ponu Černeskiu noriu pa, pa, pa, padėkoti už jo pateiktą nuomonę. Manau, kad e, čia puikiai vertinta EIB e veikla 13 metais ir pateikta naudingų pasiūlymų, kuris galima pasinaudoti. Aš norėčiau padaryti tam tikrą skirtumą tarp politinės bankininkystės ir investicinės bankininkystės. Politinė bankininkystė paprastai atsiduria apgailitinoje būklėje, paprastai tai yra bankrotas. O EIB užduotis, kaip aš suprantu ir kaip e, tai yra išdėsta jo įgaliojimuose, yra investuoti į gerus projektus, kurie finansinė prasme gali nus, iš tikrųjų pasiteisinti ir padėti ekonomikai. Ir visiškai gerai, kad politikai, kaip mes, AIB vaidmenį vertiname kaip reakcija į poreikį, bet po to mes turime atsitraukti ir jie patys turi priimti išvalgiausius sprendimus, kas yra gerai bankui būtent, nes bankas turi užtikrinti savo gyvybingumą, tai yra skolintis už vieną kainą, skolinti už kitą. Neseniai girdėjau, kad niekad nebuvo geresnių laikų kaip investicijams ypač į infrastruktūrą, nes palūkanų normos yra labai žemos. Tai yra visiškai teisinga, tačiau, kaip sakiau, reikia skirti projektus, kurie gali padėti ekonomikai tapti konkurencingesnė, projektams, kurie gali stimuliuoti ekonominę veiklą, palyginti e, su projektais, kurie yra tiesiog politikų norai. Turbūt e, e, labai aiškus yra šis skirimas vienas iš pasiūlymų pono Černeckio nuomonėje yra tai, kad EIB panaudotų dalį savo išteklių finansuoti naujoms mažoms įmonėms. Pateiksiu pavyzdį. Ne 13 metų, 14 metų airišką pavyzdį. Nes ne Airijoje paskelbta, kad tris partijos, trys šalis susibūrė, kad e, padėjo, susibūrė įkūrė fondą padėti finansuoti e, naujas mažas įmonės. Tai yra vienas Airijos bankas, vyriausybė ir Europos investicijų bankas. Tai yra pavyzdys, kai EIB gali padėti finansuoti tokius dalykus ir manau, kad galime EIB vaidmenį tokią prasme skatinti. Pirmininkė paklausi apie vieną iš, apie šalis, kurios naudoja programas, ar galtiniai vartotojai gauna pinigus. Galiu pasakyti apie 14 metus, bet galbūt EIB pasakys ir apie 13 metus. 14 metais Airijoje bus gauta 850 milijonų, o 10 buvo 210 milijonų. Taigi, šalims, kurios baigia programas, matome, kad e, reikia investavimo mastą plėsti ir investicijų banko dėka taip ir vyksta. Aš turėjau progą apsilankyti AIB būstinėje Luksemburgė su kitomis kolegom, kitais kolegomis ir man padarė įspūdį tai, kur jų prašoma dalyvauti, kokiuose projektuose, įskaitant pono Junkerio pažadus investuoti 300 milijardų Man atrodo, kad užduotis, kuria, su kuria susidarė EIB, tai yra pateikti gerus pasiūlymus, kurie turė, darytų kažkokią, kažką naujo. Ne politinių pasiūlymų, bet tokių, kurie padėtų ekonomikai klestėti ir aukti. Tokie, tokių pasiūlymų reikia. Ir manau, kad šią platformą šiandien, šiandienį posėdį galime panaudoti tam, kad paskatintume 28 valstybės narės E, teikti tos pasiūlymus, kurie būtent šių tikslų ir siektų. Ir šią prasme EIB reikia remti. E, galbūt pateiksiu pastabų dėl pas, pakeitimų, kurios galime pasiūlyti. Manau, kad reikia galvoti apie strateginius, e, strateginius investicijas urbanizuotose rajonuose. Taip pat sutinku, kad reikia investuoti į švietimą, švietimo infrastruktūrą. Vienas iš deficitų Europoje yra e, finansavimas e, trečiojo ar ketvirtojo lygmens švietimui. E, didžiulė užduotis laukia, kuriant bendrąją energijos sąjungą. Taip pat vienas dalykas nepaminėtas ataskaitoje yra socialinis būstas. Manau, kad čia yra galimybė investuoti jeigu tinkamas modelis bus panaudojamas. Ir paskutinė pastaba, pirmininkė. Manau, kad turime galimybę atlikti kur kas platesnę parlamentinę priežiūrą to, ką veikia EIB. Aš nesu tikras, kas tai turėtų daryti, ar tai ECON, ar šitas komitetas, ar mes kartu. Tačiau manau, kad yra galimybė daug artimiau prižiūrėti EIB darbą. Aš tikiuosi, aš, aš manau, kad EIB pritartų tam, nes jie norėtų su parlamentu bendradarbiauti kur kas artimiau ir aš manau, kad galbūt apie tai galima būtų pagalvoti nuo dabar iki galtinės pono Černeski pranešimo versijos. Ačiū toliau, kolega De Jong. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir anksčiau kalbėjusiems. Aš pritarčiau kai kam, kas buvo pasakyta anksčiau. Aš susipažinsiu su pranešimu dėl EIB, bet svarbiausia ne pranešimas, o politika. Tai politinis klausimas, sprendžiant iš to, kas buvo pasakyta. mažos ir vidutinės įmonės skundžiasi, pavyzdžiui, kad EIB paskolos jų nepasiekia, kad jos nepasiekia adresato. Aš bandau rasti duomenis, kiek mažų ir vidutinių įmonių realiai gavo pagalbą, realiai gavo pagalbą paskolų formą. Matau, kad čia įvardintos nemažos sumos e, susijusios su priemonėmis, kurios yra skiriamos. Žinau apskritai, bendrą skaičių, kiek milijardų skirta. Bet man kaip politiko, kurio, kurio klausė mažos ir vidutinės e, įmonės, kiek tų įmonių konkrečiai e, yra, tai manęs kaip politiko klausė, kiek realiai įmonių yra, kurioms skirtos tos lėšos. Tai mano klausimas būtų apie tokius būtent tikslesnius duomenys, kokie būtų konkretūs skaičiai, kiek kam skirta lėšų. kad aš galėčiau tos atsakymus pateikti tiems, kas manęs klausė. Toliau nevyriausybinės organizacijos joms taip pat yra teikiama parama Europos investicijų banko. Na ir dažnai atsitinka taip, kad Yra pasitelkiami tokie mechanizmai, kurie padeda išvengti tam tikrų apmokestinimo formų. Ar mes neturėtume daugiau informacijos e, stengtis gauti apie tai, kokiems tikslams yra įgyvendinami tam tikri projektai, kokie jų tikslai, kas jų vykdytojai ir kokiu veiksmu turėtų imtis bankas, užtikrindamas, kad nebūtų piknaudžiavimo atveju. E, Čia būtų iš tikrųjų aktualus bendradarbiavimas ir kontrolė politinių lygmenių ir tai turėtų taip pat atsispindėti ir pranešime, ko gero. Ir dar porą pastabų. Europos audito rūmai atlikdami išorinį auditą Europos investicijų banko turėtų taip pat išsakyti savo nuomonę. Nes e, čia kalbėtume ne vien apie bankų priežiūrą tradicinę prasme, bet e, svarbu būtų iš tikrųjų pagalvoti, kaip e, turi atrodyti auditorumų atliekamas auditas šiuo atveju. Ir dar vienas klausimas, apie kurį, kurį aš išdėsiu taip pat ir raštu, tai būtų klausimas dėl skaidrumo nuostatų. Anksčiau yra pasitaikę tokių atvejų, kai piliečiai užduoda konkrečius klausimus ir į tos klausimus negauna konkrečių atsakymų. Atsakymus galima pateikti dėl uh, bankų veiklos apskritai, plačiaja prasme. Bet kai klausima dėl konkrečių administracinių klausimų, tai ne visada atsakymų sulaukime. O vis dėlto, man atrodo, bankų sritis yra labai svarbi ir čia skaidrumas turėtų būti užtikrintas taip pat ir kalbant apie Europos investicijų banką. Ir norėčiau, naudodamasis progą, taip pat paklausti, ar Europos investicijų bankas neketina skirti daugiau reikšmės skaidrumui nei anksčiau. Pone Labajeva, atsiprašau, turiu pasimokyti ištarti jūsų pavardę. Ačiū, pirmininkė. Aš e, perskaičiau pranešimą pakankamai atidžiai ir norėčiau padėkoti ponui Černeckiui už jo pastabas. Aš tikrai sveikinu Europos investicijų banko veiklą, teikiamas paskolas, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms ir vidutinio dydžio įmonėms. Ir man ypač svarbus elementas atrodytų mm, jaunų žmonių mm, mokymas, visos mokymo priemonės. Ir taip pat mm, džiugu, kad Europos investicijų bankas atsižvelgia į valstybių narių specifinius poreikius. Tačiau konkretų klausimą, ar EIB atveju atstovai e, galėtų pasisakyti apie finansinės priemonės sanglaudos politikoje. Mm, Jessica Jasper ir Jeremy. Ir ką Europos investicijų bankas e, ketina daryti, kaip elgtis tomis valstybėmis narėmis, kur šios priemonės e, nėra naudojamos, ką galima būtų padaryti geriau kalbant apie šias finansinės priemonės. Ačiū, ačiū ir už tai, kad kalbėjote trumpai, e, ponia Ajala Sender. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Europos investicijų banko atstovui kuris šiandien dalyvauja posėdėje ir yra pasirengęs atsakyti į klausimus. Dėl 2013 ataskaitos, ten, kur apie ją kalbama, yra pateikiama nemažai skaičių. EIB sako, kad 2009-aisiais buvo mm, išduota paskolų už 79 milijardus eurų, o 2013-aisiais Europa išgyveno krizę, taip pat ir prisimena 2012 susitarimą dėl ekonomikos augimo, investicijos ir paskolų kiekis mažesnis. Tai kodėl recesijos metu EIB mažina teikiamų paskolų kiekį, vietoj tai to, kad didintų. Uh, Ir šiandien iš ryto kalbėjome su audito rūmų atstovu ir diskusijoje paaiškėjo, kad iš tikrųjų yra daug klausimų susijusių su finansinių priemonių taikymu ateityje. Aš norėčiau paklausti, kaip Europos investicijų bankas mato savo vaidmenį ir kokiu veiksmu imsis e, užtikrinant stabilę situaciją ateityje. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, aš neseniai kalbėjau su jų atstovais, taip pat su naujų įmonių kuriejais ir paaiškėjo, kad e, iš tikrųjų pinig, lėšos tiesiog dingo ir nebesuteikiamas tas pradinis finansavimas. Junktinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui, naujoms įmonėms yra sudaromos palankesnės finansinės sąlygos ir galbūt EIB galėtų imtis žingsnių šią prasme. Ačiū, manas Valė. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimų Europos investicijų bankų atstovui. Aš e, pasisinčiau lentelę su skaičiais, kur yra parodyta, kiek e, suteikiama paskolų ir matome, kad 90 procentų visų investicijų yra ne eurozonos valstybėse narėse. Taigi aš norėčiau paklausti, kur tos lėšos nukeliavo, Taigi, tiesiog norėtume, norėčiau sužinoti, kam lėšos yra skiriamos. Ir dar paskolų mažoms ir vidutinėms įmonėms klausimas. E, ir investicijos į realią ekonomiką. Norėčiau paklausti, kiek EIB tiesiog investavo į mažas ir vidutinės įmonės ir kiek lėšų buvo skirta programoms, kurias vykdo organizacijos pasirašysios sutartį su EIB Airijoje. Ir norėčiau paklausti, kokios investicijos yra sėkmingesnės finansinės ar tiesioginės ar netiesioginės. Ir dar Italijoje matome, kad yra gyvendinami e, dideli projektai, kelių statybos projektai, pavyzdžiui, Milane. Ir yra bankų, valstybinių bankų, kurie buvo privatizuoti Ir aš norėčiau paklausti, kaip e, gali būti, kad EIB finansuoja tokius projektus, kurie nėra susiję su e, plėtra ir stabilumu. Tos investicijos, anot ekspertų, yra tokios betikslės, tai būtų apie pusę milijono, taigi didžiulės sumos. Kitas klausimas. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat turiu porą klausimų EIB atstovui. Dėl projektų obligacijų. Nu, prieš porą mėnesių, prieš man tampant parlamento narių, aš dirbau Italijos banke. Valstybės kapitalo rinkos departamente ir dirbau projektuose susijusiuose su projektų obligacijomis. Ir mm, tų obligacijų mm, užtikrinimą. Aš manau, kad jos būtų reikalingos Europos infrastruktūrai. Tačiau norėčiau užduoti porą klausimų susijusių su šiomis obligacijomis. Kokie veiksmai galėtų būti finansuojami? Vienas mano klausimas e, būtų dėl administracinių procedūrų e, gaunant projektų obligacijas. Kai pradedamas vykdyti projektas e, bendrovėms, kurios nori dalyvauti projekte, tos bendrovės samdo konsultantus, kurie padeda išsiaiškinti, kaip užsitikrinti finansavimą, nuo ko viską pradėti. Ir dažnai atsitinka taip, kad infrastruktūros projektai, kurie iš tikrųjų nusipelnytų investicijų ir būtų svarbus ES augimui ir infrastruktūros plėtrai, tie projektai negauna lėšų dėl to, kad yra per daug biurokratijos šioje, šiame procese. Taigi, kaip bus elgiamasi artimiausioje ateityje? Ar galbūt tos um, administracinės procedūros bus supaprastintos, kad um, tiesiog būtų paprasčiau uh, viskas. Ir antras klausimas yra susijęs su tuo, apie ką kalbėjo kolega, mm, kadangi EIB mm, veiklos rytis yra tvarus mm, finansavimas, yra finansuojamas, pavyzdžiui, Castor projektas Ispanijoje. EIB skiria 200 milijonų šiam projektui ir dar papildomus 200 milijonų investavo į projektų obligacijas. Tai yra iš viso 400 milijonų tokiam projektui, kuris vargu ar yra projektas, kurio siekiama tvaraus augimo. Aišku, ponui Junkeriu yra mm, aktual, aktualus ekologinė prasme reikšmingi projektai, tai galbūt ateityje prieš teikiant finansavimą projektams reikėtų išsamesnės analizės. Aš ir pati save įrašiau į užduodančių klausimą sąrašą ir norėčiau paklausti EIB e Ispanijos narys atsistatydino. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl buvo korupcijos kaltinimų pasigirdusių, ar EIB išsiaiškino padėtį. Ačiū už Jūsų klausimus. matau, kad e, apskritai pageidaujama daugiau sužinoti apie mūsų veiklą susijusią su MVI finansavimu. Keli parlamento nariai uždavė susijusius klausimus. Galbūt patikslinsiu skaičius. Mūsų buvo paprašyta intensyviau finansuoti MVI ir Kadangi tai yra savo pobūdžių mažos įmonės, jų daug, bet jos mažos, tai bankas kaip institucija neveikia pats tiesiogiai, mes veikiame per tarpininkus įvairiose šalyse, ir per juos skoliname, nes jie, tie tarpininkai, geriausiai susipažinę su padėtimi regionuose, su verslo padėtimi ir gali spręsti, kas yra įmanoma ir tinkama ir kas ne. Jeigu pažiūrėtume į mūsų veiklą, ką mes padarėme 2012-aisiais, mūsų, mūsų paskolos e, sudarė apie 14 milijardų eurų, 13,8 milijardų eurų. Tiek buvo mūsų paprašyta. Ir, e, ir jeigu vertintume paskolas bendrai, pernai mes virš 21 milijardo skyrėme. Taigi, išaugo mūsų finansavimas per praeitus metus beveik 50 procentų. Taigi mes iš tikrųjų suintensyviname MVI finansavimą, bet aš suprantu, kad e, tam, kad e, mes kaip institucija pasiektume tas MVI, mums reikalingi tarpininkai. Tai reiškia, kad e, mes taip pat esame priklausomi nuo regioninių institucijų, bankų, kartais regioninių viešųjų institucijų, su kuriomis dirbame. Ir mes esame tikri, kad ir šiemet mes e, įstengsime pasiekti MVI, kaip ir pasiekėme pernai, bet suprantu, kad kalbant apie MVI investicijų reikalavimus, reikalavimus. Tai ar poreikiai, tas poreikis yra 450 milijardų maždaug. Tai jeigu mes skiriame 21 milijardą, tai yra tik nedidelė dalis, bet vis tiek yra reikšminga. Taigi mes tikrai labai daug dėmesio skiriame MVI finansavimui. Ponas Vali klausė apie tiesioginį ir netiesioginį dalyvavimą ir investicijas. Mes visada skiriame lėšas per tarpininkus. Kaip sakiau, iš tikrųjų svarbu pažinti tą regioną, kuriame veikia įmonės ir jeigu kalbam apie transportą arba energetiką, gali būti įgyvendinami labai dideli projektai, uh, Bet e, taip nėra mažų ir vidutinių įmonių atveju. Ir ponia Alaja Sender sakė, kad e, jungtinėse valstijose yra skiriamas daugiau finansavimo, bet ten apie 70 procentų investicijų yra skiriamos turto, turtiniams e, sandoriams. E, o mes čia Europoje turime tokią bankų sistemą, kitokią sistemą, kuri yra nusistovėjusi. Turime tokią sistemą, kokią turime ir netaip lengva ją pakeisti. Taigi, Ką mes turime padaryti, tai turime įgalinti tarpininkus, kad jie būtų pasirengę teikti paramą MVI. Ir, kaip sakiau, mūsų veikla eina tinkama linkme, bet ar jos pakanka, ko gero ne. Ir dar keletas konkrečių klausimų, kurie buvo užduoti. Ponas Heizė sakė, aišku, aš turiu uh, labai kukliai kalbėti, bet banko vardu galiu pasakyti, kad mes save laikome ES bankų. Taigi mes ne prieš, kad jūs nagrinėtumėte ir gilintumėtės į mūsų veiklą ir mes ne prieš būti po mikroskopu ir stebimi Europos parlamento, mes mes pasirengę dalyvauti diskusijose, ką mes darome teisingai, ką reikėtų keisti ir mes tikrai ne prieš tokias diskusijas. Ir Mes sutinkame su to, kad jūs darytumėte tai, kas yra jūsų atsakomybės ribose. Mes pasirengę bendradarbiauti. Dar buvo konkrečių klausimų. Stengiuosi nieko nepraleisti. Ponas Dejong klausė apie skaidrumą ir mokesčių vengimą. Skaidrumas mums svarbu. E, skaidrumas iš tikrųjų padeda stiprinti reputaciją, o reputacija turi būti labai solidi tam, kad e, mes turėtume politinį veiklos leidimą. Tai mes iš tikrųjų esame ne prieš būti stebimi Europos parlamento ir Europos komisijos, su kuria mes kartu uh, dirbame, dirbame mes vadovaudamėsi mums skirtais įgaliojimais ir kalbant apie mm, ES biudžetą, čia ir auditorumai yra svarbi institucija. Ir mes palaikome labai glaudžius ryšius ir bendradarbiavame ir su Europos ombudsmeno e, tarnyba. Mm, ir aišku, mes patenkame į Europos teisingumo teismo jurisdikciją. Taigi tokia išorinė kontrolė, bet yra ir vidinės kontrolės mechanizmai ir mes turime savo skaidrumo politiką. Ne visi galbūt žino, bet kiekvienas ES pilietis turi teisę kreiptis informacijos ir gauti informaciją iš Europos investicijų banko. Mes taikome vienodų sąlygų principą atsakydami į tokius prašymus ir turime taip pat ir skundų nagrinėjimo procedūrą. Ir ne tik, kad mes ne prieš būti stebimi, bet ir esame stebimi Europos centrinio banko. Ir žinote, kad Europos centrinis bankas tikrai nemažai turi uh, Mm, užduočių, labai užsijėmis starojų metu, bet mes iš tikrųjų visada pasirengę prisitaikyti prie puscentrinio banko tvarkaraščio ir um, būti tikrinami. Taigi esame pasirengę. Mokesčių vengimo klausimas. Skaičiau pastaruoju metu keletą ataskaitų, kuriuose buvo kalbama apie mokesčių vengimą. Mes viena pagrindinių tarptautinių finansavimo institucijų ir mm, kalbant apie mokesčių, kovą su mokesčių vengimu ir žalingą mokesčių praktiką. Ir mes turime e, išsamaus tikrinimo procedūrą. Kiekvieno sandario e, įtartino sandario atveju yra atliekamas um, tikrinimas, taikomas sažiningumo testas sandario šalims ir visada remiamasi šalies vertinimu, kurį atlieka tarptautinės organizacijos, tarptautinės institucijos, mm, ypač EBPO, globalus formas, kitos institucijos, kur mes esame stebėtojai ir komisija yra EBPO globalaus formo narė, o mes esame stebėtojai. Ir mes dirbame ne vien su šio formu ir komisija, bet ir kitomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis ir su jomis koordinuojame savo metodus. Kai pasigirsta kritikos mūsų adresu, mes labai rimtai ją žiūrime ir pastaruoju metu buvo uh, išsakytą kritiką ne tiek mums, kiek EBPO globaliam forumui, kurio gairėmis mes vadovaujamės. Bet vėlgi norėčiau pridurti, kad mes turime atsižvelgti į tai, kad globalus forumas iš tikrųjų daro didžiulius žingsnius į priekį, net jeigu kartais ir vyksta diskusijos Bet matome, kad per pastarosius penkerius metus padaryta nemažai pažangos. Yra vadovaujamasi visas šalis įtraukiančių požiūrių, ypač e, taisyklių nesilaikančias jurisdikcijas. Globalus formas taip pat įtraukia. Pone Lavajeva klausė apie finansinių priemonių naudojimą Mūsų naudojimo finansinių priemonių rezultatai yra mišrus. Kai kas veikia geriau, kai kas blogiau. Kaip jau esu sakęs anksčiau, kalbant apie sanglaudos šalis ir regionus, mes daugiausiai dėmesio skiriame mūsų konsultavimo gebėjimams ir siekime užtikrinti, kad koky, projektų kokybė ir vertinimo tempas būtų padidintas, kad būtų galima užtikrinti tinkamą lėšų įsisavinimą ir spręsti su to susijusias problemas. Kaip sakiau, mūsų verslas, mūsų veikla yra paskolų teikimas ir konsultavimas. Ir konsultavimas yra tikrai labai svarbi mūsų veiklos dalis. Mes šiuo metu plečiame savo konsultavimo veiklą, siekdami spręsti tą e, problemą, apie kurią kalbėjo ponė Labajova. Dar ponė Alaja Center kalbėjo apie mūsų veiklos sėkmės ir nesėkmės. Norėčiau priminti porą dalykų. 2009-aisiais mes e, siekėme veikti sparčiau ir padaryti daugiau, nes tada buvo pirmosios krizės bangos laikotarpis. Ir dėl dviejų priežasčių mes turėjome sulėtinti savo veiklą. Pirmoji buvo ta, kad krizės metu visada atsiranda papildomų lėšų įsisavinimo problemų galutiniai naudos gavėjai nėra tikri dėl to, kokios bus aplinkybės, taigi viskas pristabdoma. Ir antras dalykas, antra priežastis, tam, kad mes darytume daugiau visko negu anksčiau, mes turėjome atsižvelgti į mūsų kapitalo solidumą. Ir stabilumą, o mūsų solidumas priklauso nuo valstybių narių solidumo. Ir žinote, kad po krizės kai kurios valstybės narės prarado vieną A ar daugiau nei vieną A reitinguose ir tai taip pat turėjo savo pasiekmes. Ir dėl bendrų ES pastangų mm, buvo padidintas kapitalas ir dėl kapitalo padidėjimo mūsų investicijų kiekis padidėjo ir gana ryškiai nuo 50 iki 55, vėliau iki 64. Ir jeigu atsižvelgtume į kaimyninius regionus, tai pernai 75,1. Taigi mes mm, iš tikrųjų veikiame. Vis dėlto lėšų įsisavinimas yra problema. Jeigu nėra paklausos, tai gali daryti, ką nori, bet turi būti paklausa tam, kad būtų įsisavintos investicijos. Bet, kai sakiau, mes tikrai sėkmingai kol kas gyvendiname savo įsipareigojimus po to, kai 2011 e, e, buvo įvyko kapitalo padidėjimas. Dar panas Valė uždavė klausimą apie eurozoną ir paskolų skirimą ne eurozonos narėms. Mes nedarome skirtumo tarp eurozonos valstybių ir kitų valstybių narių. Čia atsakymas būtų paprastas. Mes 28 valstybių narių atstovai, 28 valstybės narės yra mūsų akcininkės. Ir mes apie 90 procentų viso savo veiklos vykdome Europos Sąjungoje jeigu kalbėtume apie veiksmus ES ir už jos ribų, tai čia kitas klausimas. Mūsų mm, akcininkai, finansų ministrai 28 valstybių narių leidžia mums investuoti apie 10 procentų visos mūsų, mm, visų mūsų paskolų teikimo galimybių už ES ribų. Tai nėra tikslus skaičius, nes niekada nežinome, kokiems projektams bus skirtas finansavimas, bet daugiau mažiau visada 10 procentų, kartai šiek tiek daugiau, kartai šiek tiek mažiau yra skiriama. Kai kurie sako, kad to nepakanka, atsižvelgianti tai, kad mes turime ginti ES interesus ir už ES ribų, bet mes e, paklūstame jūsų politiniams sprendimams, tai tokia diskusija gali vykti, bet e, mes neprivalome dabar kažko keisti. Toliau ponas Valiai dar klausė apie netvarias investicijas. Aišku, mes e, ne ta institucija, kuri investuotų į netvarius projektus dėl to, kad mes neužsiemėme labdarą. Mūsų paskolos galiausiai turi būti gražintos, o gražinti jas gali tik Mm, tie projektai, kurie yra ekonomiškai atsiperkantis. Taigi mes turime vertinimo kriterijų sąrašą, kuriuo ir remiamės, kai atliktas vertinimas, investicijos yra daromos tik tada, kai nustatoma, kad tos investicijos bus tvarios. Galima ginčytis e, su tuo galima kritikuoti, bet mes turime labai konkretų procesą, kurio metu nustatome, e, ar projektai atitinka tvarumo kriterijus. Ponas Džiani dar klausė apie projektų obligacijas ir projektų obligacijų iniciatyvą. Tai yra klausimas, kuris labai išsamei jau buvo aptartas. Kaip žinote, mes Dabar atliekame bandymų etapą, kuris truks iki kitų metų pabaigos. Oficialus terminas yra 2016, bet jau kitų metų pabaigoje daugiau mažiau žinosime, kaip viskas atrodo, kaip atrodo tas um, bandomasis etapas. Ir šio bandymo bandomojų etapų buvo siekiama mm, skirti finansavimą penkiems ar septyniems mm, projektams. Ir mes būtent tiek e, projektų ir skirsime projektų obligacijas. Ir tiesą sakant, kol kas mes visai patenkinti tuo, kaip viskas vyksta. Įsibėgėjo procesas lietai, pavyzdžiui, reikėjo sukurti obligacijų rinką. Pirmiausia, ir dėl to viena institucija ar viena vyriausybė negali nuspręsti. Reikia iš tikrųjų uh, padėti pastangų, kad obligacijų rinka e, susikurtų ir tam reikia laiko. Bet mes matome galimybių po bandomojo laikotarpio iš tikrųjų realiai įgyvendinti projektą platesnių mastų, bet jūs turėsite taip pat dėl to priimti sprendimą. Toliau, aišku, Kastor projektas, apie tai buvo užduotas klausimas. Žemės drebėjimai nėra kažkas, kas patektų į tvarumo mm, savoką. Niekas negali prognozuoti ateities valdžios institucijų ir inžinierių padarytas, atliktas vertinimas buvo toks, kad Kastor projektas yra tinkamas ir kad jį gali būti investuojama. Ir vėliau atsitiko kažkas, ko nebuvo galima numatyti, bet nenumatytų aplinkybių visada atsitinka. Ir mes tikrai sąmoningai neieškame tų regionų ES, kur e, žemės drebėjimai dažnesni nei kitur. Italijos pavyzdys. Gali iš tikrųjų kažkas pasikeisti, nes padėtis keičiasi. Mes mm, rengiame investicijų į dujų sektorių projektą. Pirmininkė prašo jau nutraukti pasisakymą. Kągi, aš pabaigsiu savo pasisakymą į vieną ar du klausimus liksiu neatsakęs. Kągi, mes dar turime galimybę galbūt iš jūsų raštų susilaukti atsakymų į klausimus. Aš manau, kad būtų visai naudinga, jeigu jūs galėtumėte 33 puslapį, trečiame puslapį esančią grafą panaudoti, nes būtų įdomu sužinoti, į kurią šalis investuoja daugiausiai investicijų bankas. Ponas Valė būtent apie tai ir klausė. Ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į poną Černetskį. Gal jisai norėtų apibendrinti diskusijas. Šiek tiek mums trūksta laiko jau, ponia Černetskį. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš atsiprašau kito pranešėjo. Žinau, kas tas kitas pranešėjas yra, nes šiek, šiek tiek jam teks palaukti, o aš labai trumpai apibendrinsiu diskusijas. Aš mačiau, kaip jūs sustabdėte ankstesnį kalbėtoją, tai aš bandysiu labai disciplinuotai ir trumpai pasisakyti. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu daryti skirtumą tarp Europos investicijų banko finansuojamų projektų, kurie realiai stimuliuoja ekonomiką ir tų, kurie šiek tiek yra iš fantazijų pasaulio kurie politiškai kaip ir pageidaujami, tačiau jų poveikis galbūt nėra toksai aiškus ir konkretus. Buvo užduoti klausimai apie MVI finansavimą. Man atrodo, kad reiktų pratesti tą diskusiją ir tą mintį, nes to reikalauja politikai ir man tiesiog įdomu, kiek buvo sėkmingas tas pasiekimas, ar tai tik tai koks tai miražas. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad projektai yra įgyvendinami, kai skiriamos lėšos. Ir tada yra samdomi žmonės ir situacija labai skiriasi valstybėse narėse. Tarkim, kiek užtrunka pasirašyti sutartį ir realiai pradėti gyvendinti projektą. Būtų labai įdomu sužinoti, ar yra valstybių narių, kurioms reikalinga pagalba galbūt iš naujųjų valstybių narių ES kažkurioms reiktų šiek tiek paramos ir pagalbos administracinių gebėjimų srityje. Čia tiesiog išsakau tokią mintį. Aš e, daugiau nieko ir gal nekomentuosiu. Dėkoju. Ačiū. Jeigu komiteto nariai turėtų klausimų, mes galėtumėme gal juos iki savaitės pabaigos gauti, jeigu norime, kad būtų į juos tinkamų laikų sureaguota ir kad būtų plenariniam posėdžiui pateikiamas dokumentas. Lapkričio 10 diena yra pakeitimų patikimo terminas, balsuosime per kitą savo komiteto posėdį. Taigi dėkoju Europos investicijų bankui, komisijai, pranešėjai ir dabar persime prie 7 darbo atvirkės klausimo. 7. Išorės veiksmų tarnyba. 11 specialioji ataskaita. Man malonu pasveikinti poną Fazakaš, kuris yra auditorų rūmų atstovas, kuris pristatys šią ataskaitą. Na ir ponas Černieckis yra mūsų pranešėjas. Taigi laiko labai neturime daug. Ir iškart žodį suteikiu ponui Černieckiui. Ačiū, Aš labai drausmingai kalbėsiu šį kartą. Pirmiausia, man labai malonu, malonus buvo bendradarbiavimas su ponu Fazakaš, nes tikrai mes labai sėkmingai su juo dirbome kartu. Norėčiau pasakyti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba dar nėra visapusiškai veikianti ES diplomatinė tarnyba. Dar nėra ten visų reikiamų darbuotojų. Komisija valstybės narės turi e, pradėti sustiprinti šią instituciją. Išorės veiksmų tarnybai buvo šiokių tokių problemų steigimosi pradžioje dėl savo reakcijos į Ukrainą koordinavimo ir aš galbūt norėčiau trumpai apie tai pakalbėti. Aš jūsų dėmesį atkreipiu tai dėl to, kad tos tie sunkumai ar kiti sunkumai susiję su Rusija galėtų privesti prie Rusijos noro karinėmis priemonėmis išspręsti ginčius. Ir tai galėtų dar labiau sustiprinti tuos užšaldytus konfliktus. Aš tai norėjau. Norėčiau, kad pranešime tai atsispindėtų. Uh, Mm, ir toliau, iš tikrųjų, ne visada yra pakankamai profesinių žinių dėl to, kaip reikėtų bendradarbiauti su kaiminėmis šalimis. Ir mm, išorės veiksmų tarnyba turi per daug sudėtingą administraciją. Ir dar e, norėčiau pabrėžti, kas gal ne visiems patiks, e, darbuotojų, tai vadinamos iš naujų valstybių narių darbuotojų e, dalis iš tų valstybių narių, kurios prisijungė 2004-2007, po to 2011 metais, iš viso 13, 13 valstybių narių. Tų darbuotojų skaičius yra žymiai mažesnis nei iš senųjų, tai vadinamų 15 ES e, narių. Ir tai taip pat reikėtų e, keisti. Toliau e, nelabai aiškus ES atstovų ir įgaliotinių funkcija, ne visai aiškiai ji yra apibriešta, neaišku, e, kokie jų įgaliojimai ir galiausiai ne iki galo atliekama pasiektų rezultatų analizė. Dar reikėtų um, pagalvoti, kaip jie turėtų būti kokia turėtų būti jų funkcija išorės veiksmų tarnyboje. Ir galiausiai komisija ir valstybės narės turėtų imtis veiksmų, kurie užtikrintų geresnį koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp tarnybų, tarp vidaus ir užsienio reikalų tarnybų. Ir negalime taip pat pamiršti apie horizontalius teminius klausimus. Ir pabaigai būtina užtikrinti didesnį finansavimo lankstumą. Finansavimo, mm, kus yra e, skiriamas e, gynybai, tam, kad būtų užtikrintas ES saugumas. Ir tai yra, aišku, klausimai itin aktualūs e, ir šiemet, ir kitais metais dėl to, kad yra e, konfliktų kaiminėse šalyse. Aš čia, aišku, kalbu apie Rusijos agresiją Ukrainoje. Ir taip pat tai būtų susiję su. Um, um, Kitomis grėsmėmis, kurias kelia vadinamoji Islamo valstybė, uh, teroristinė organizacija Al-Qaeda ir kitos teroristinės organizacijos. Ir paskutinis mano sakinys, Europos išorės veiksmų tarnyba turi mm, siekti naujų sinergijų kūrimo Ir taip pat e, turėtų stiprinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, valstybinėmis diplomatinėmis tarnybomis. Ačiū. Vielen Dank. Kollege Czernetski. Wir freuen uns. Labai ačiū, ponia Černetski. Džiaugiamės tuo, kad ponia Jėten Maki, užsienio reikalų komiteto pranešė yra čia taip pat. Prašau kolegas kalbėti trumpai, ponia Jėten Maki. Ačiū, ponia pirminkė, noriu pasakyti, jog dėkoju ponui Černeskiui Jis puikiai padirbėjo ir galiu pritarti daugeliu dalykų, kuriuos jis išsakė. Tačiau aš dar norėčiau pridurti tris dalykus. Pirmiausias yra susijęs su išorės veiksmų tarnybos struktūra. Turiu pasakyti, kad ji turi per daug vadovaujančių darbuotojų, aukšto e, lygmens postų e, skaičius yra neproporcingas ir skatina e, karjeros tempas yra pernelik didelis. Pranešėjas sakė, kad svarbu, kad būtų užtikrinamas geografinis balansas. Aš norėčiau tam pritarti. Man tas geografinis disbalansas taip pat e, nepatinka. Labai blogai, kad e, nuo pat pradžių taip yra, nes pačioje pradžioje balanso pasiekti yra kur kas lengviau. Tas pats klausimas yra susijęs yra su moterų užimamais postais. Tai yra besitėsanti problema, visi pamename, kad kai ponia Ashton pradėjo dirbti, jau garantavo, kad bus balansas užtikrintas ir tarp valstybių narių, ir vyrų bei moterų. Tačiau Šiandien to vis dar nėra ir tai yra nepriimtina. Tiek mano pastabų. Ačiū. Ačiū toliau ponas Sarvama. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Černeckiui už jo darbą. Pritariu keliams dalykams dėl geresnio geografinio atsavavimo Taip pat pritariu poniai pranešėjai iš AFETO dėl administracijos didelio svorio. Reikia tai pataisyti, reikia suparastinti biudžeto sistemą ir taip pat norėtume, kad išorės veiksmų tarnyba kurtų sinergijas. Visą tai išsakyta. Taip pat turiu pasakyti, kad dėl pranešėjo rekomendacijų dėl esminių užsienio politikos klausimų. Nors aš ir suprantu jo nerimą ir pritariu, manau, kad visgi tekste minėti galimybę, kad Rusija naudoja karinės priemonės, dėrėdamasi dėl ekonominių sustarimų su Ukraina, ar minėti kitus užšalusius konfliktus, tai tai šiek tiek ne, netinka šiam kontekstui, šiam pranešimui ir aš pateiksiu pakeitimų e, dėl šių formuluočių. Tai iš esmės tik dėl formuluočių, ne šiaip pačio klausimo. Turiu labai trumpus klausimus komisijai, manau, juos galima atsakyti per 15 sekundžių, jeigu komisija nori atsakyti. Jie labai paprasti, kad būtų paskatinti struktūriniai pakeitimai išorės veiksmų tarnyboje, turėtų būti pamatinė strategija bendrai užsienio ir saugumo politikai. Vėl klausimas komisijai yra, yra ar bus nauja pamatų, pamatinė strategija BUSP srityje. Ir kitas antras paprastas klausimas, per praėjusios komisijos kadenciją e, vyriausios įgaliotinės vaidmuo buvo gana neaiškus, todėl tą paveldą reikia, reikia gerai įvertinti, kad Frederika Mogarini, Federika Morgarini turėtų, turėtų galimybę sėkmingai dirbti. Noriu paklausti komisijos, ar iš tikrųjų bus toks įvertinimas. Ačiū, turiu dar du nu- norinčius kalbėti ir po ir po to na, daugiau niekas nebekalbės. Prašom. Ačiū ponia Greslė. Pane pirmininkė, visų pirma, noriu pagirti vicepirmininką Černecki už tai, kad jis parengė šį darbo dokumentą ir už tą puikų bendradarbiavimą, kurį patyriau per stebėjimo misiją Ukrainoje Kadangi aš esu AFET vicepirmininkas ir ponia Jėtima, kai yra parlamento narė, kur rengia nuomonę, tai turiu pasakyti, noriu pasakyti, kad noriu pritariu ką jis, tam, ką jis sakė ir šiek tiek tam, ką sakė kolegas Sarvama. Turbūt turimėte būti atsargus, siūlydami rekomendacijas, ypač antroji ir trečioji dalis teksto, kur aptarėme situaciją dėl Ukrainos asociacijos sutarimo ir e, išorės veiksmų tarnybos vaidmuo e, santykiuose su Rusija, ne tik savo vardu, bet ir pono Broko vardu turime dar padirbėti ties tomis dviemis dalimis, kad rastume formuluotės, kurios atitiktų tikrovę ir nelei, negalėt, ne, tai neleisų daryti išvadų, kad mes kažkiek e, redaguojama kažkokius e, audito rūmų tai išvadas. Tiesiog reikia pasakyti, kad šios dvi dalis yra gana subtilios, delikačios ir manau, kad rasime geras formuluotės e, šiuose dalyse, kad galėtume patvirtinti šį pranešimą. Ačiū, labai gerai, kad yra du užsienio reikalų komiteto nariai pas mus ir labai gerai, kad jūs e, pasisakote apie tai. Panas Vicela, ačiū, pane Pirinkė, dėkoju ponai Fazakašu ir ponai Černeskiui už įdėtą darbą. Visavano sutartis galioja jau penkerius metus ir ji numato E, kad turi būti įkurta išorės veiksmų tarnyba. Ir pastarėjai keli metai buvo skirti tam, kad ši tarnyba pradėtų veikti. Dabar, manau, atėjo laikas tarnybai veikti pilna jėga. Turbūt reikia pastebėti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba turi artimiau dirbti su kitais komisijos skyriais, vystamosios politikos direktoratu ir taip toliau. Mane nustebino, kad buvo sukurta specialių įgaliotinių e, postų tam tikras skaičius, kurie kainuos 32,5 milijono eurų. Taigi, steigimos laikotarpis jau baigės, man atrodo, kad galima tų specialių įgaliotinę atsisakyti ir pinigus panaudoti kitiems tikslams. Ačiū, pirmininkė. Dabar žodis e, išorės veiksmų tarnybos atstovai. Ačiū, pirmininkė, kadangi trūksta laiko, aš atsakysiu į klausimus ir nepradėsiu diskusijos dėl užsienio politikos klausimų, nes manau, kad parlamentas ras čia tinkamus žodžius. Pirmiausia, dėl darbuotojų ir dėl to, kad netinkamas geografinis balansas. Pateiksiu keletą skaičių. Dabar AD lygmens e, pareigūnų skaičius iš valstybių narių prisijungusių nuo ketvirtųjų metų yra 18,6 procentų o jų gyventojų skaičius e, sudaro šiek tiek daugiau negu 21 procentas. Ir nors, aišku, reikia mums užtikrinti, užtikrinti geografinį balansą ir kad čia dirbtų įvairių valstybių nariai, klausimas šiandien yra susijęs šiek tiek gal su kai kuriamis didesnėmis valstybinėmis narėmis, kurios šiek tiek mažiau atstovaujamos ir O kai kurių valstybių po 204 narių prisijungusių prie ES atstovavimas yra netgi per didelis. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į darbuotojų ataskaitą, kurią skelbėme kasmet ir praėjusią vasarą parlamentui taip pat pateikėme. Manau, kad kai kurios komentarus galima šiek tiek nuansuoti, kad būtų galima atspindėti mūsų darbuotojų struktūrą. Dėl lyčių e, pusiausvėros čia iššūkių dar tebėra, e, bet aš manau, užsienio reikalų ministerijose ir kitose ES institucijose, nepaisant visų pastangų, kurias dėjo Ketė Ašton ir mes, yra pasiekta pažangos įdarbinant moteris į delegacijų vadovų postus. E, tai todėl šio klausimo neverta pamiršti ir manau, kad vyriausiai galiotiniai Mogarinė ir toliau pakankamai dėmesio skir šiam klausimui. Dėl ES delegacijų vaidmens. Kaip komitetas turbūt žino, delegacijos, e, delegacija sudaro e, darbuotojai dirbantis išorės veiksmų tarnybai ir komisijai. Dauguma darbuotojų dirbančių komisijose priklauso komisijai ir delegacijų lygmenių yra didelis suderinamumas tarp politinio darbo, kurį dirba išorės veiksmų tarnyba ir e, komisijos tarnybų, kurios prisideda prie išorės ryšių, išorės santykių. Man atrodo, kad mes puikiai bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, tiek dalydamėsi analizę, koordinuodami ES pozicijas, e, stalaudami, dalyvaudami diplomatiniuose renginiuose. Tačiau aš sutinku, kad čia reikia ir toliau dirbti. Esu dėkingas parlamento nariui, kuris iškėlė klausimą dėl biudžeto ir valdymo sistemų paprastinimo. Aš pastebėjau pirmininkę, kad ši tema jums labai svarbi ir tikiuosi, kad ateityje rasime būdų, kaip supaprastinti šiuos aspektus, tačiau, aišku, viskas priklauso ir nuo teisinio pagrindo, teisinius rėmų ir įvairių subjektų atsakomybės rėmų. Du klausimai platesnė tema. Ar mes parengsime naują saugumo strategiją? Bus strategija? Man atrodo, ponia Mogarinė labai aiškiai pasisakė per klausimus AFET komitete, sakydama, kad ji norėtų belačios diskusijos peržiūrint. Dabar e, turime strategiją, tai pamatysime kas bus ateityje, bet manau, kad mes pozityviai reaguojame į šį klausimą. Dėl kietai aštam darbo įvertinimo, na, manau, kad geriausia tai būtų e, jums pateikti 13 metų kietai aštam pateiktą jos pačios ataskaitą, kur ji išdės visas pamokas. E, gyvendinant sutartį ir veikiant išorės veiksmų tarnybą, tarnybai ir uh, Aišku, pasiremta ir audito rūmų pasiūlymais. Todėl ir turime subalansuotą ataskaitą, kurią patikė jūsų pranešėjimas. Dėl ypatingų įgaliotinių, suprantu, kad tai rūpi jūsų komiteto ir kitiems formu, fo, formatams parlamente. Na, pagal Lisaboną mes turime rasti būdų, kaip suartinti ir užtikrinti sinergiją tarp ypatingų įgaliotinių ir pagrindinių išorės veiksmų tarnybos padalinių. Šiandien yra mažiau ypatingų įgaliotinių, nes kai kurių jų kadencijos buvo trumpesnės negu anksčiau, tačiau manau, kad ši tema dar išliks mūsų darbo tvarkėje ateityje plėtojantis išorės veiksmų tarnybos veiklai. Galiausiai dėl E, išorės veiksmų tarnybos organigramos. Tiesa, kad daug kas parlamente ir kitur abejoja tokia struktūra, kai e, daug yra aukščiausio rango darbuotojų. Ir ponia Ešton e, paminėjo savo ataskaito, kad tarnyba yra dabar stabilesnė, galbūt galime ieškoti galimybių racionalizuoti šią organigramą Šiek tiek e, vyresnių, aukštesnių postų sumažinome skaičių. Na ir ponė Mogrinį galės dar tikriausiai pasidalyti savo mintimis apie tai, tačiau jį per klausimą sakė, kad per maždaug šimtą dienų jį pateiks pasiūlymų, kaip, pateikti, kaip pakeisti tarnybos struktūrą. Taigi tikimės kažkokios pažangos ir čia. Labai ačiū už galimybę pakomentuoti jūsų pranešimą, o jeigu reikės daugiau skaičių apie mūsų darbuotojų skaičių ir taip toliau, tai mielai, manau, galėsiu jūs su jais pasidalyti. Būtų labai naudinga. Taigi dėkoju šį informaciją, bet būtų labai naudinga, jeigu išorės veiksmų tarnyba galėtų daugiau skaidrumą užtikrinti, kalbant apie personalą, nes mes gauname daug informacijos apie personalą, jų kategorijas, lytį ir panašiai. Taigi būtų gerai, kad skaidriau būtų apie tai kalbama. Mes esame nemažai pateikę pasiūlymų apie tai ir bet kokia išorės veiksmų tarnybos pateikta informacija apie administraciją būtų mums labai vertinga. Iš principo, Jūs galite laisvanoriškai pateikti tą informaciją ir mes ir tikrai žinosime, ką su ją daryti. Taigi, dėkoju už diskusijas. Ričardai, ar norėtumėte dar kažką pasakyti? Dar vieną sakinuką. Ačiū už visas pastabas. Lieku prie savo nuomonės. Nemanau, kad mes turim būti kaip tas trutis, kuris lepia galvą smėlėje ir uh, apsimeta, kad jis nematomas ir negalime nematyti, kad tam tikri mm, klausimai, kurie yra aktualūs Europos Sąjungai ir mm, kaiminėms narims, jie yra e, aktualūs. Mes negalime ignoruoti to, ką daro Rusija. Mes turime gerbti savo rinkėjus ir savo mokesčių mokėtojus. Ačiū. Ja, danke schön. Wir haben ja das Rechnungshof Mitglied. Mes išklausėme audito rūmų atstovo, tai gal jūs dar irgi norėtumėte kažką apibendrinti. E, kolegos, ponė pirmininkė, suprantu, kad laiko turite nedaug. Aš padarysiu taip, kaip padarė vienas Amerikos prezidentas, kuris vengrės, lankėsi Vengrijoje prieš 25 metus. Jis atsistojo ir pasakė, Tai yra, mano kalba yra štai kokia. Aš jūs myliu. Taigi dėkoju dar kartą, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę. Ir tikrai mūsų diskusijos apie šią ataskaitą labai naudingos. Ir tai tik tai dar kartą rodo, kad jūs tikrai daug dėmesio skirtė mūsų šiai specialiai ataskaitai. Ir norėčiau pasveikinti pranešėją poną Černetskį, parlamento vicepirmininką, parengus puikų pranešimą, tai yra puikus dokumentas, pateiktos teisingos rekomendacijos jis neatsižvelgia į visus mūsų išsakytus, e, išsakytas pastabas, tačiau labai teisingai kalbėjo ir apie politinę, politinį poveikį ir Ukrainą ir e, Islamo valstybę. Audito rūmai daugiau kalba apie audito klausimus, o aišku, pranešėjo darbas yra įvilgti tai į tam, polit, į tam tikrą politinį kontekstą Ir dar norėčiau pasakyti, kad ponia Frederika Morgentinė jau dirba Berlemonto pastate ir ji turės puikių galimybių artimai bendradarbiauti. Ir aš norėčiau pasakyti, ypač kalbant apie sudėtingą administraciją, ponas Ausalivanas, kuris puikiai dirbo, dabar jis taps ambasadoriumi Vašingtone ir panašu, kad jo pareigybė liks tuščia. Taigi tai reiškia, kad vis tiek išorės veiksmų tarnyba atsižvelgia į mūsų pastabas ir ma, bando sumažinti administraciją. Kągi dėkoju, e, periname prie septintojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra specialioji auditorumo ataskaita numeris 8 dėl bendrosios išmokų schemos. Pone Šulin yra mūsų pranešėjo, dabar norėčiau pristatyti poną Kiubį, kuris yra auditorumų atstovas, parengė šią specialią ataskaitą. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, aš norėčiau Jums padėkoti už šią galimybę pristatyti mūsų specialią ataskaitą dėl susietos paramos įtraukimą į bendrosios išmokos schemą. Kaip žinote, bendros išmok, bendros išmokos jama yra pagrindinė finansinė priemonė, kaip ES gali paremti ūkininkų pajamas. Ir čia yra ši sistema valdoma pagal bendrą valdymo sistemą. 2008 metais taryba peržiūrėjo sprendimus pagal žūp reformą ir atliko būklės patikrinimą ir tada taryba nusprendė išplėsti šią bendrosios išmokos sistemą į tuos žemės ūkio sektorius, kur kol kas anksčiau ta sistema, ta schema nebuvo ar tik iš dalies buvo naudojama. Rezultatas buvo toks, kad nuo 2010 metų valstybės narės galėjo pervesti 4,2 milijardų eurų bendrą sumą į bendrosios išmokos schemą. Pagal taisyklės valstybės narės turi nemažai judėjimo laisvės, bandant išskirstyti tą paramą ūkininkams. Tačiau, aišku, reikalinga laikytis objektyvių, nediskriminuojančių kriterijų. Valstybės narės taip pat turi atitikti ir bendrus bendrosios išmokų schemos tikslus. Taigi, atsižvelgiant į visus tos faktus, atsižvelgiant į tai, kad tai, tos operacijos, kurią tikrina audito rūmui, finansinė išaiška buvo didelė, mes bandėme išsiaiškinti, ar yra laikomasi visų aktualių taisyklių ir mūsų rezultatai būtų štai kokie. Aš galėčiau galbūt audito rūmų pastabas e, suvesti keturias svarbias išvadas. Pirmiausia, pagal sutartį, pagal ES veikimo sutartį ir ES finansų reglamentą komisija prisima visą atsakomybę už tinkamą biudžeto įgyvendinimą pagal bendros, bendro valdymo sistemą. Mes supratome, kad susietos paramos integravimas į bendrosios išmokos schemą buvo tik iš dalies veiksmingas. Komisija niekuomet ne, nenumatė detalių gyvenimo priemonių ir nuostatų ir taip pat neprižiūrėjo tinkamai, kaip, yra, valstybė, kaip valstybės narės nustato išmokas ūkininkams. Taip pat komisija negalėjo pasirūpinti, kad valstybių narių nustatomi kriterijai būtų atspindėtų ES principus ne vien tik tai vienodo elgesio su ūkininkais proporcingumo e, principus, bet taip pat ar, ar atitinkama, atitinkamos rinkos sąlygos valstybės narės ne visuomet laikėsi ir racionalaus finansų valdymo principo. Mes suprantame, kad nuo 2015 metų bus nauja tiesioginių išmokų sistema taikoma ūkininkams, taigi auditorumų nuomonė, norint, kad nuosekliai būtų gyventa ši nauja priemonė bendroje rinkoje, komisija turi nustatyti aiškias gairias ir reikalavimus, kad patvirtinti kriterijai būtų objektyvūs ir kad nediskriminuojantis. Taip pat komisija turi pasirūpinti, kad bet kokie rinkos arba konkurencijos iškraipimai būtų išvengti. Taip pat išmokų vertė valstybėse narėse yra susijusi su viršutinėmis ribomis. Audito rūmai taip pat norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad komisija nenustatė, veiksming, nenu, nenustatė veiksmingos tikrinimų sistemos, bandant išsiaiškinti, ar valstybės narės laikosi ribų. Dėl to Prancūzijoje išmokų, išmokos viršio nacionalinę ribą. Komisija taip pat e, netliko tinkamai tikrinimų valstybėse narėse, manant išsiaiškinti, ar yra laikomasi atitinkamų ES taisyklių ir netgi kai komisija nustatė klaidų, tuomet išmokos nebuvo koreguojamos dėl administracinių procedūrų, nes tos procedūros yra per lėtos. Komisija dėl to turėtų pagerinti priežiūrą, kad būtų laikomasi valstybių narių nustatomų ribų ir kad daugiau dėmesio būtų skiriama rizikai susijusiai su išmokomis teisėmis į išmokas. Taip pat auditorumai, lankydamėsi valstybės narėse, nustatė, kad nacionaliniai teisės aktai ne visuomet atspindi ES teisės aktus ir principus. Tam tikrais atvejais išmokų teisių teisės ir sumos buvo smarkiai sumažintos ir ūkininkai bendrai gaudavo kur kas mažiau nei buvo numatyta tam konkrečiam sektoriui nacionalinės institucijos taip pat skirdavo išmokas be konkretaus teisinio pagrindo arba tiesiog neteisingai paskaičiuodavo išmokų vertes. Problema yra ta, kad teisinga, teisingos išmokos ne visuomet yra įmanomos ir kad bus ir netikslių išmokų. Ir tai bus ne tik uh, 2014 metais, bet ir vėliau, kai valstybės narės pasirinks išmokas pagal dabartinį numatytą bendros išmokų sistemos vertę. Taip pat reikia užtikrinti, kad nacionaliniai teisės aktai atspindėtų ES taisyklės ir principus. Ir dar vienas dalykas. Nuo 2015 metų nauja bendrosios išmokos schema ūkininkams pradės galioti ir uh, Bendra išmokų schema bus keičiama bazinė išmokų schema, kuri irgi bus grindžiama išmokomų teisėmis į išmokas. Dėl to labai svarbu, kad audito rūmai gautų naujausios informacijos apie procedūrą ir kontrolės sistemas, apskaičiuojant tas išmokas e, valstybėse narėse. Nors valstybės narės yra sukaupusios daug patirties kai tik bu, nuo to momento, kai buvo įvesta bendra išmokų sistema, vis tiek mes matome, kad kontrolės sistemos ir jų kokybė labai įvairi. Taip pat matome problemų ir dėl referencinų duomenų patikimumo. Nacionalinės valdžios institucijos naudoja tuos duomenys savo paskaičiavimams. Dėl to labai svarbu, kad komisija pasirūpintų, jog atitinkamos institucijos valstybėse narėse uh, E, patvirtintų tinkamas procedūras ir galėtų realiai tikrinti, kiek patikimi yra duomenys, kurių pagrindų yra skaičiuojamos išmokos. Ir paskutinė išvada. Mūsų auditas buvo labai techninio pobūdžio. Mes tikrinome, ar yra laikomasi taisyklių ir principų, tikrinome visus proceso dalyvius, tačiau labai svarbu tai ne tik kalbant apie praeitį, kur mes esame išsakę kritinių pastabų, tačiau tai svarbu, kalbant ir apie ateitį. Komisija patvirtino visas mūsų rekomendacijas ir tai yra labai svarbu, kalbant apie naująją bžūp, kuri dabar yra siūloma. Taigi yra tikimybės, kad klaidos nesikartos ir kad bus parengta nauja sistema ir pagal, pagal kurią nauja išmokų sistema bus sukurta geriau ir geriau valdoma Dėl to tai turės teigiamos įtakos vienodam ūkininkų traktavimui ES. Ačiū uždėmesį. Ačiū. Dėkoju ponui Kubik. Tikrai labai techninio pobūdžio ataskaita, bet labai svarbi, nes čia kalbame apie tą žemės ūkio politikos sritį, kuri yra labai svarbi. Taigi dėkoju, pranešėja ponė Šūlin, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Posėdis ir sutaikinimo e, komiteto posėdis įvyko spalio 17 dieną, mes pritarėme auditorumų rekomendacijoms ir džiaugiamės, kad komisija laikosi konstruktyvaus požiūrio, tačiau mes apgailestavome, kad kai kurios valstybės narės ne visuomet atsižvelgia į racionalaus finansų valdymo principą. Dėl to ūkininkam suteikiama suteikiamos papildomos lėšos Prancūzijoje, Ispanijoje ir kitose valstybėse. Taip pat mes reikalaujame, kad komisija tinkamai kontroliuotų išmokų paskaičiavimo metodiką. Ir mums neramu, kad netgi tais atvejais, kai komisija surado klaidų, vis tiek komisija nesipuolė tų klaidų taisyti ir Europos parlamentas norėtų atkreipti dėmesį į riziką ir pavojų, kurį gali sukelti rizika, kai bus įvesta nauja išmokų sistema, kurį įsigalios nuo 15 metų. Europos parlamentas turėtų keletą prašymų dėl naujos išmokų schemos. Pavyzdžiui, kad būtų sumažinta administracinė našta ūkininkams. Komisija turi pasirūpinti, kad būtų imtasi tinkamų priemonių ir būtų uh, vengiama skirtumų. Komisija turėtų aiškės instrukcijas pateikti valstybėms narėms dėl to, kaip turi būti įgyvendinama nauja bazinė išmokų schema ir turi nustatyti tinkamus kontrolės mechanizmus, atsižvelgiant į tai, kad komisija yra atsakinga už biudžeto įgyvendinimą. Ačiū. Dėkoju. Nematau norinčių pasisakyti, tuo atveju kreipiuosi į komisiją žodis direktoriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Šulin, ponė Kubik, ponas ir ponai, norėčiau padėkoti už šią galimybę išsakyti nuomonę dėl specialiosios auditorumo ataskaitos ir dėl darbinio komiteto dokumento. Dėl susietos paramos įtraukimo į bendras išmokų sistemą. Aš dabar norėčiau pakomentuoti tas rekomendacijas, kurios įtrauktos į tas ataskaitas Kaip jau buvo pasakyta, komisija pripažįsta, kad yra silpnų elementų susietos paramos įtraukimo į bendrosios išmokų sistemo, bendrą išmokų sistemą ir apie tai kalba ir auditorumų, auditorumai savo ataskaitoje. Na, o dabar aš norėčiau pakomentuoti tiesioginių išmokų sistemos teisinį pagrindą ir kaip tos sistemos pagalba bus galima išspręsti problemas, kurios išryškėjo specialioje ataskaitoje ir parlamento rengiamame dokumente. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad pagal dabartinį teisinį pagrindą susietos paramos integravimas į bendrosios išmokos schemą patenka į bendro valdymo e, terpę. Pagal bendrojo valdymo metodą valstybės narės turi gyventi ES teisės aktus, o komisija yra atsakinga už kontrolę ir auditavimą kad ES biudžetas būtų nuosekliai gyvendinamas, atsižvelgiant į bendruosius principus, kurie atspindėti ES teisės aktuose. Antras dalykas, aš norėčiau pasakyti, kad valstybės narės gauna judėjimo laisvę, kad iš tiesų atsispindėtų valstybių narių ypatumai ir panašiai, tačiau valstybės narės irgi turi priimti atitinkamus teisės aktus, administracinės reguliavimo nuostatas, kad būtų užtikrinamas tinkamas ES finansinių interesų apsaugojimas ir kad būtų sukurta veiksminga kontrolės ir valdymo sistema AJAX rėmuose, kalbant apie integruotą administravimo ir kontrolės sistemą. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės daug ką gali nuspręsti pačios, Komisija pateikė gairias dėl tinkamų teisės aktų įgyvend... tinkamo teisės aktų įgyvendinimo ir pateikė atitinkamus paaiškinimus. Kalbant apie laik... ribų laikymasi, viršutinių ribų laikymosi situaciją, tiesa, kad e, valstybės narės e, pateikia informaciją apie viršutinės ribas, ta informacija yra fiksuojama ir jeigu išvelgiama klaidų, tuomet yra tos valstybės narės turi pateikti tolesnius paaiškinimus ir kai matome, kad yra kokiu tai problemų valstybės narėse gyvendinant reglamentą, tuomet mes pritaikome atitinkamą procedūrą. Tiek būtų pas, galėčiau pasakyti apie teisinį pagrindą. Nuo 2015 metų situacija pasikeis ir kaip buvo pasakyta, bus nauja tiesioginių išmokų sistema, kuri įsigalios nuo 15 metų sausio pirmosios dienos ir tame kontekste komisija pasiūlė detal, detalės įgyvenimo taisyklės, kad valstybės narės jų pagrindų galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir čia svarbu panaudoti ir regioninius, nacionalinius rezervus, išmokant išmokas ūkininkams ir aš norėčiau čia ypatingai pažymėti, kad labai svarbus yra, svarbios yra vienodos teisės visiems ūkininkams, vengiant konkurencijos ir rinkos iškraipimų. Ir mes atsižvelgėme į tam tikras silpnasias pusės, kurios buvo ir problemas, kurios buvo išvelgtos per pirmąjį įžanginį etapą. Ir dar svarbu paminėti, kad pagal tą naują teisėkuros pagrindą komisija tiksnės lėšas skiria ir tam, kad būtų užtikrinama stebėsena ir parama valstybėms narėms, kad jos galėtų tikėtis geresnės ES reglamento gyvenimo priežiūros ir taip vyks dar iki sąskaitų patvirtinimo procedūros. Šiame kontekste komisija įgyvenimo taisyklėse yra numačiusi detalesnius notifikavimo reikalavimus ir uh, Kalbant konkrečiai apie išmokas, aš čia galėčiau paminėti ir valstybių narių sprendimą dėl laisvanoriško susijimo. Apie tai turi būti informuojama komisija. Ir tai vyksta kur kas landžiau nei anksčiau. Taip pat norėčiau paminėti, kad naujose gairėse komisija e, pateikė gairės ir sertifikavimo institucijoms, būtent, kad patikrinimas turi būti siejamas su vertinimu kad būtų aiškiai, aiškiai nurodomos, nurodomi išmokų gavėjai ir tokiu būdu mes bandome užtikrinti vienodas teisės ūkininkams ir vengti konkurencijos iškraipimo. Na ir pabaigai aš norėčiau dar paminėti, kad komisija mano, kad pagal naują teisėkros pagrindą, pagal naujus teisės aktus mes galėsime uh, atsižvelgti parlamento ir auditorumo rekomendacijas ir geriau galėsime gyventi tiesioginių išmokų sistemą, kuri juk yra labai svarbi, kalbant apie ūkininkus, jų pajamas ir ji yra svarbi siekiant e, bendrųjų gerybių ir ypatingai siekiant užtikrinti švaresnę aplinką. Ačiū. Pranešėja, gal norėtų ką nors pridurti, panešulin? Šulin? Ačiū. Taip. Turiu klausimą. Man dėl šio bito neramu. Kodėl auditorumai ir komisija peržiūrėjo šią sistemą tik šiais metais? Ir peržiūrėjo 2008 metus. Aš manau, kad e, reikėjo kontroliuoti kur kas e, vėlesnius metus ir vėlesnius rezultatus. Labai geras klausimas, sako pirmininkė. Auditorumai gal galėtų kažką pridurti? Man atrodo, kad jie dabar tarėsi, ponė Gubik. Negalėjome anksčiau to padaryti, nes procesas vyko dar. Tai mes nusprendėme viską padaryti šiais metais, kai jau atlikome tą auditą. Gal iš komisijos kas nors norėtų e, ką nors pridurti? Ačiū. E, aš manau, kad tų problemų nustatymas yra susijęs su vykstančiu mūsų darbu ir kai kurios problemos buvo nustatytos jau prieš kurį laiką ir buvo į tai atsižvelgta rengiant teisėkuros pasiūlymus e, naujam, naujai politikai, kurią patvirtino komisija 11 metais ir kurią mūsų kita e, e, teisėkuros institucija patvirtino 2013 metais. Taigi daug tų problemų jau buvo išvelgta anksčiau ir e, tie nauji elementai spindėjo ir naujame teisėkros pakete. Ir tikimės, kad e, jų pagalba iš, išspręsime tas problemas, nes tos problemas jau esame nustatę anksčiau, jos yra prognozuojamos ir taip pat e, atitikties patvirtinimo procedūra jau buvo jos atsisakyta prieš keletą metų. Taigi, kaip sakiau, į tai, yra, tai buvo atsižvelgta yra ir specialioje ataskaitoje, ir darbinėme dokumente. Ačiū. Pranešėja, ar dar būtų klausimų? Taigi, tiek tuomet. Tiek būtų šiam darbo, darbo atvarkės klausimui. Dėkoju, aptarti dėkoju už pateiktą informaciją. Na ir mes įtrauksime specialiąją ataskaitą į diskusijas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Aštuntasis darbo tvarkės klausimas. Norėčiau pasveikinti atvykusį klau, poną Klausą Vėlę, parlamento generalinį sekretorių. Džiaugiuosi jūs čia matydama. Šiandieną kalbėsime apie Europos parlamento 12 metų biudžetą, vėlesnius, tolesnius veiksmus po biudžeto įvykdymo. Kyla daug klausimų ir esant normalioms aplinkybėms, išklausytumėme pranešėjo, bet pranešėjo nėra, net nežinau, ar jis atvyks. Taigi žodis iš karto jums dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. 12 metai. Da, also, Entschuldigung, das kam bei mir nicht an, dass wir einen, das kam bei mir nicht an, dass wir einen Atsiprašau, nežinojau, kad pavaduoja pranešėja kitas parlamento narys. Taip, atsiprašau, e, bet e, ponas Katlin pranešėjas negali šiandien dalyvauti, aš e, sutikau jį pavaduoti ir aš kalbėsiu apie šį klausimą. Ir džiaugiuosi, kad man teko tokia proga, nes aš 2013-aisiais rengiu pranešimą dėl biudžeto, taigi su, su sekretoriumi mes glaudžiai bendradarbiavome tuo metu ir mes bandėme sutaupyti Europos parlamento biudžete, nepadarant žalos ir parlamento darbų ir atskirų parlamento narių darbų. Ir pavyko mums pasiekti tam tikros pažangos. Mes iš tikrųjų sutaupėme apie 4 milijonus eurų, sumažiname vertimų raštų žodžių sąnaudas ir radome kitų būdų sutaupyti. Taigi e, džiaugiamės, kad audito rūmai pateikė teigiamą nuomonę dėl 2012 biudžeto, bet aišku, mes visi žinome, kad daugiau turėtų būti padaroma, kalbant apie Europos parlamento biudžetą. Taigi, kai mes patvirtinome biudžeto įvykdymą, mes kėlėme ir pagristų klausimų. Uh, Apie ką galėtume ateityje daugiau pagalvoti, tai pavyzdžiui apie Europarl TV ir pagalvokime, ar tai geriausias būdas skelbti tai, ką mes čia darome parlamente. Galbūt galėtume pagalvoti apie padidėjusi aukštos grandies pareigūnų skaičių ir apie kelionės išlaidas. Kelionės agentūra buvo gavusi užduoti sutaupyti, bet parlamento nariai teigia, kad jiems patiems pigiau yra užsisakyti bilietus, negu užsakyti bilietus per agentūrą. Ir galiausiai norėčiau užduoti klausimų dėl tolesnių veiksmų, kadangi turi būti jų imas, imtasi. Trys klausimai generaliniam sekretoriui. Pirmasis dėl apsaugos tarnybų internalizavimo. Ar numatytos uh, ar pavyko sutaupyti numatytas lėšas. Ir antras klausimas, kokiu priemoniu reikėtų imtis po pastaruoju metu įvykusių saugumo pažeidimų parlamente ir jeigu reikėtų pakeitimų, kiek jie kainuotų. Ir dar vienas klausimas dėl informacijos kampanijų priemonių poveikio. 2013 metai buvo metai skirti Europos parlamento veiklos sklaidai ir informacijos kampanijai. Ir galiausiai, kiek pavyko sutaupyti tarp institucinio bendradarbiavimo e, veikloje, žinau, kad buvo dalyjamas vertimo žodžių ir raštų paslaugomis, taigi kiek pavyko sutaupyti bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, nes tai yra vienas geriausių būdų sutaupyti parlamento lėšų. Tokie klausimai jums. Ačiū dabar suteiksiu žodį generaliniam sekretoriui. Ačiū pirmininkė. Galbūt pirmiausia galėčiau supažindinti jūs su tuo, kokie svarbus pasikeitimai įvyko 2012 ir Vėliau atsakysiu į konkrečius klausimus, kuriuos uždavė pranešėjas ir kuriuos pranešėjo vardu um, uždavė panas Volų. 2012 biudžeto įvykdymo patvirtinimas jau įvyko, 99 procentai yra įgyvendinimo rodiklis, tai iš tikrųjų daugiau negu ankstesniais metais. Bet vis dėlto mes sutarėme, kad po biudžeto patvirtinimo procedūros e, mes e, turime mm, vis tiek pažvelgti į rekomendacijas dėl įgyvendinimo. Ir šios dienos posėdžio e, tikslas ir būtų aptarti šias rekomendacijas. Buvo šiandien minėti struktūriniai sutaupimai Biudžeto kontrolės komitetas ir biuras aptarė um, taupimo klausimus ir norėčiau priminti, kad um, vertimo raštu sąskaitą pavyko um, sutaupyti apie 15 milijonų eurų. Tai yra per metus sutaupytos lėšos. Tai buvo įmanoma dėl to, kad e, buvo pertvarkytas komiteto posėdžio, e, posėdžių grafikas. Ir nors iš tikrųjų daug buvo darbo, parlamento kadencijos pabaigoje mes sumažinome posėdžių Strasbūrė skaičių. Ir taip pat e, mes nustatome, kad yra per daug darbo vietų kai kuriuose skyriuose, taigi mes sumažiname 40 e, darbuotojų vertimo žodžių tarnyboje. Mums pavyko sutaupyti 8 e, milijonus e, vien atsisakius pažodinio dokumentų e, rengimo plenarnėse sesijose. Dabar, jeigu yra išreiškiamas pageidavimas turėti e, vertimą raštų konkrečios kalbos, tada yra toks vertimas atliekamas. Ir vien dėl to pavyko sutaupyti 8 milijonus. Ir tai yra toks e, iš tikrųjų sutaupimo būdas, kuris realiai nepadarė žalos parlamento nariams. Ir Iš tikrųjų, mums pavyko padidinti darbo našumą vertėjai raštu. Ne visada tos pokyčius vertina teigiamai, bet iš tikrųjų buvo tokių skyrių parlamente, kurie dirbo intensyviau ir kitų skyrių, kurie turėjo netiek daug darbo, ne todėl, kad jie nenorėjo dirbti, tiesiog buvo galbūt e, netinkamai, netinkamai viskas e, tvarkoma. Šimtas vertėjų raštų buvo perkelti į politinės paramos skyrių. Toliau mokėjimai susijęs su pastatais. Konrado Adenauerio pastatas 10, 10 milijonų pavyko sutaupyti perkelus persikėlus į pastatą e, Luksemburgė. Mes e, taip pat taikėme strategiją taupyti ir taikyti inovacijas. Toks buvo jos tikslas. Taigi mes matome, kad e, biudžeto augimas sumažėjo 1,9 procentais e, palyginus su 2,6 procentų infliacija, tai e, realioje vertė iš tikrųjų sumažėjo biudžetas ir um, kažką reikėjo keisti darbo procedūrose. Buvo atlikta, atliktas tyrimas biudžeto komiteto ir to tyrimo metu buvo nustatyta, kad kai kuriuose srityse galėtų būti patobulintos paslaugos parlamento nariams. Dabar 2014-aisiais matome, kaip tai įgyvendinama. Mm, tas tyrimas buvo atliktas su keturiais e, nacionaliniais parlamentais. Ten buvo kalbama apie mokslinio tyrimų ar su moksliniais tyrimais susijusią paramą e, parlamento nariams. Dabar mes turime parlamentinių tyrimų tarnybą, kuri dabar jau dirba pilnu pajėgumu. Na ir Iš tikrųjų, kai kuriais atvejais mums reikia labiau įsigilinti į teisėkuros procedūrą, įgyvendinimo ir deleguotusius aktus ir mes ėmėmės organizacinių priemonių ir įsteigėme skyrių, kuris to užsiimtų. Bet ir komitetuose dabar yra darbo grupės dirbančios prie šių klausimų. Taigi visose politikos srityse mes atlikome analizę ir e, įvertiname, kokie tikrinimai nėra atliekami. Ir iki šiol, pavyzdžiui, nebuvo e, tarptautinių susitarimų tikrinimų ir analizės, sisteminės analizės. Taigi nežinome, ar yra įvykdomi visi įsipareigojimai, kaip yra su peržiūros nuostatomis. Jeigu yra numatyta, kad e, turi būti atliekama peržiūra. Taigi kažkas turi vėliau patikrinti, kad tokia peržiūra ir atvyk, e, e, būtų atlikta ir tada, kai būtų numatyta. Ir tai turi būti daroma sistem, sistemiškai, o ne atsitiktinai, atsitiktinė tvarka. Ir dar vienas rytis, kuri buvo aktuali, tai logistika. Mm, pradedant parlamento narių biurais ir jų įrangą. Uh, Praeitos kadencijos pabaigoje kai kurių e, parlamento narių biurų padėtis buvo, buvo tikrai e, nepatenkinama. Keletas e, biuro darbuotojų dirbo tikrai susigrūdę labai mažose patalpose ir tai pažeidžia ir Belgijos įstatymus. Taigi mes sprendėme, kaip tai būtų galima pataisyti. Ir nustatėme, kad šimtas administracijos darbuotojų turi būti iškelti iš pagrindinių e, Europos parlamento patalpų ir jie išsikėlė į kitą pastatą ir dabar jų pagrindinėme pastate turime daugiau laisvų darbo vietų. E, taigi mes tikrai pagerinome biurų padėtį. Ir beje, ne administracijos skirsto biurus, o politinės frakcijos. Bet dabar turime mm, daugiau nei 200 papildomų biurų, kuriuos galime suteikti parlamento nariams ir Strasbūre. Mm, Avil pastate taip pat bus mm, suteiktos patalpos 2016 metais. Ten, jeigu neklystu, 355 biurai bus atlaisvinti. Ir Bruselio pagrindinėme pastate mes sumažinome darbuotojų kabinetų skaičių, taigi sumažėjo spaudimas ir kitoms infrastruktūroms E, dalims, tokiams kaip liftai, valgyklos, tūkstantis administracijos darbuotojų išsikėlė, taigi dabar galime bent jau tikėtis, kad e, sumažės spaudimas infrastruktūrai. Turime dvi naujas valgyklas. E, dviejose skirtingose pastatuose, tai reiškia, kad nebesame priklausomi nuo vienos virtuvės, vieno tiekėjo ir vėliau mes turėsime daugiau konkurencijos ir didesnės galimybės. Dar vienas rytis, kur mes matome poreikį numatyti didesnę paramą, tai yra vietos parama parlamento nariams. Mes manome, kad informacinių technologijų srityje parama turi būti teikiama parlamento narių biurams. Mūsų tikslas būtų užtikrinti, kad ir parlamento nariai, ir jų darbuotojai būtų aprūpinti visą reikiamą įrangą Bruselėje, Strasbūrė, jų vietos biurose. Iš tikrųjų, kaip sakiau, mes turime taupyti uh, lėšos ir mes identifikavome septynės rytis, kuriuose būtų galima sutaupyti, nepadarant žalos teikiamams paslaugų, teikiamų paslaugų kokybei. Pavyzdžiui, komitetų pakeitimai vėliau bus verčiami e, tik į komiteto narių gimtasias kalbas, bet ne automatiškai į visas kalbas. Kiekvienas komitetas turi savo kalbinį profilį. Yra kalbų, e, kurios nenaudojamos konkrečių komiteto posėdžiuose. Bet vėlgi, jeigu yra parlamento narių, kuris komiteto darbė nedalyvauja, bet jį domina pakeitimai, tai tie pakeitimai gali būti paprašus išversti į to parlamento nario kalbą. Ir vėlgi nebus padaryta žala paslaugų teikimui, tačiau tiesiog automatiškai nebus verčiami visi komitetų teikiami pakeitimai į visas kalbas, nes tai lems papildomą vertimą o mums tai padėtų sutaupyti 540 tūkstančių eurų per metus. Mes turime bendradarbiavimo sutartį su regionų komitetu ir ekonominių socialinių reikalų komitetu. Ir mes manome, kad šie komitetai per daug vertėjų raštų buvo įdarbinė. Iš pradžių e, nesutiko komitetai su tokiu požiūriu, bet vėliau apsigalvojo. Ir dabar mes pasiekėme sutarimą, kuris yra abipusiai naudingai, naudingas. Apie 80 personalo darbuotojų regionų komiteto ir ekonominių socialinių reikalų komiteto e, bus e, integruoti į Europos parlamento parlamentinių tyrimų skyrių. Taigi tie papildomi gebėjimai bus perkelti, nedidinant naštos mokesčių mokėtojams. Ir taip mes galėsime sustiprinti paslaugas parlamento nariams. Turėsime dar papildomai apie 75 vertėjus, kurie dirbs beje ir regionų komitetui, ir ekonominių ir socialinių reikalų komitetui. Taigi visi laimi šioje situacijoje. Ir parlamentui toks sprendimas yra uh, visiškai priimtinas, nes e, iš tikrųjų visų darbo kokybei tai bus palanku. Čia parlamente padvigubėtų darbo padvigubėtų darbuotojų skaičius. Taigi toks yra neįlinis sprendimas ir norėčiau padėkoti regionų komitetui ir ekonominių socialinių reikalų komitetui už parodytą lankstumą. Mes esame parengę politinę deklaraciją dėl gaudesnio bendradarbiavimo administracinėje e, veikloje. Dar vienas rytis, kur galime sutaupyti, tai vertimas žodžiu. Ne didžiausio poreikio metu mūsų vertėjai žodžiu, jiems yra nuolat mokama, bet yra tokių laikotarpių, kai yra mažiau darbo ir kai mes galime suteikti vertimo žodžių paslaugas regionų komitetui ir ekonominių socialinių reikalų e, komitetui, mes galėsime imti mokestį už tokias paslaugas ir tai mums padės sutaupyti čia Europos parlamente. Ir biuras jau patvirtino, jog regionų komitetas e, intensyviau naudosis Europos parlamento pastatais ir vertimo žodžių paslaugomis 2015 metais. Ketvirta sritis - informacinės technologijos. Manome, kad e, kai įmanoma, mes turėtume vėlgi taikyti tarp institucinį sistemą. Iki šiol mes nesinaudojame SIS per du personalo valdymo programinės įrangos. Pradėję ją naudoti, tikimės sutaupyti 3,7 milijonus eurų per 10 metų. Penkta sritis - komitetų posėdžiai. Jeigu jie prasideda po pietų, 14.30 vietoj 15 valandos mes tarsi gauname papildomą vertimo žodžių pusvalandį. Dėl to galtinis sprendimas dar neprimtas, bet mes turėtume to siekti. Toliau mm, e, papirinių dokumentų atsisakymas. Žiūriu dabar e, aplinkui ir matau, kad yra tų popierių, bet e, tikime sumažinti naudojimo popieriaus kiekį per pastaruosius dešimt metų. Mums pavyko per pus sumažinti popieriaus kiekį, galime dar dešimčia procentų sumažinti. Uh, pasitelkdami m, mm, tikrai gerą paskutinės parlamento kadencijos aplinkos komiteto pavyzdį. Jie automatiškai nespausdino kiekvieno posėdžio protokolų, protokolai buvo teikiami elektroninė forma ir tvirtinami elektroniškai. Ir antra, tame komitete kiekvienas narys gaudavo e, dvi, du popierinius dokumentų rinkinius ir to pakako. Bet mes e, sakome, kad mes nenorime visiškai atsisakyti popieriaus. Mes tikrai e, nepasirinksime Niderlandų senato pavyzdžių, nes e, patirtis rodo, kad jeigu nėra visiškai popieriaus ar papirinių dokumentų, tai nėra patikiami papiriniai dokumentai, tai tuomet naudojamasi biuro spausdintuvai, o spausdinti biure yra brangiausias sprendimas. Taigi, Jeigu mes visiškai atsisakytume centralizuoto popierinių dokumentų tiekimo, tai mes e, patys savo padarytume daugiau žalos negu naudos. Toliau saugumas. Per pastarosius keletą metų matome e, pokyčių organizuojant apsaugą priešingai nei bendra tendencija, mes nusprendėme pasitelkti savo apsaugos tarnybas, o ne e, pasitelkti užsakomasias e, paslaugas. Mes nesinaudojame kažkokiamis monopolinėmis e, įmonėmis, mes įdarbiname vietos darbuotojus, kurie turi asmeninį ryšį su Europos parlamentu per daugelį metų ir mes pradėjome tokią praktiką taikyti vykdome akreditaciją apsauginių ir mes sutaupėme tiek, kiek buvo numatyta, gal net ir daugiau. Na ir mes suvokėme, kad yra dar tam tikrų trūkumų, Yra papildomų sąnaudų, kurios susijusios su apsauga užtikrinama ne Europos parlamento pastatuose. Ir mes iš tikrųjų negalime atlikti policijos vaidmens už pastatų ribų. O Bruselėje susidurėme su rimta problema. Iki šiol Bruselio valdžia atsisakė įsipareigoti ar prisimti tokius įsipareigojimus, kokius prisėmė Strasbūro valdžia. Ten mes gauname paramą ir pagalbą atsižvelgiant į e, realias grėsmes. E, vyko, pavyzdžiui, kurdų demonstracija, kuri buvo paskelbta, bet jeigu tūkstančiai kurdų užsimanytų šturmuoti pastatą, tai 12 e, Belgijos policijos pareigūnų jų ko gero nesustabdys. Todėl biuras nusprendė tiesiogiai tarti su Belgijos vyriausybė ir e, siekti, kad, užtikrinti, kad e, Belgija prisimtų užtikrinti Europos institucijų pastatų apsaugą. Šie pastatai turi būti tinkamai apsaugoti, o Taip ne visada buvo anksčiau. Mes taip pat turime mm, inventorizuoti savo apsaugos įrangą. Techninė įranga, pavyzdžiui, mūsų duris. Jeigu tūkstantis žmonių bandytų įsiveršti į pastatą, Svarbu, kad duris atlaikytų. Jeigu duris atlaikys, tai įsiveršti bandantis galėtų ir patys nukentėti. Taigi yra apie ką pagalvoti. Yra atliekamas um, poveikio vertinamas, situacija yra analizuojama ir yra mm, pateikti tam tikri e, skaičiai. Na, iš tikrųjų, mes e, nagrinėjome vadinamų špicin kandidatę, iš anksto paskirtų e, kandidatų vaidmuo. E, skirtingose valstybėse narėse buvo skirtingai vertinami. Jungtinėje karalystėje vienas procentas pasisakiusių laikė jos špicin kandidatin yra svarbus asmenys nors jie nekeliavo Junktinė karalystė per daug dažnai. Vokietijoje, Austrijoje ir Luksemburge apie 12 procentų gyventojų ar 12 procentų apklaustųjų mm, pasakė, kad tie iš anksto paskirtieji kandidatai yra labai svarbus ir lems jų apsisprendimą balsuoti rinkimuose. Taigi 9 milijonams piliečių, tai buvo svarbus paskatas balsuoti. Galbūt 9 milijonai ES mastų nėra per daug, bet 9 milijonai vis tiek yra, sakyčiau, nemažas skaičius. Toliau, tarp institucinis bendradarbiavimas. koordinavimas su kaimynais, dviem komitetais. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame ir administracinė prasme mes um, integruojame savo paslaugas ir tai yra labai naujas dalykas. Visos bendradarbiavimo pastangos turi būti, aišku, visiems naudingos, visi turi laimėti iš tokios struktūros. Taigi mes būtume tikrai puikus pavyzdys, kalbant apie tarp institucinį bendradarbiavimą. Pirmininkė, ačiū už jūsų pranešimą. Aš pati jau nemažai metų dirbu parlamente ir galiu pasakyti, kad paslaugos parlamento nariams tikrai pagerėjo. Nors e, mes anksčiau turėjome kovoti dėl telefonų asistentams, bet dabar uh, Taip jau nebėra atsižvelgta į mūsų pasiūlymus. Vertimo žodžių ir vertimo raštų klausimai. 2007-aisiais buvo parengtas pranešimas apie tai. Aleksandras Stap buvo e, jo e, rengėjas. Iš tikrųjų, tai buvo kontroversiški klausimai, bet galiausiai sprendimai rasti. Nemažai e, pa, parlamento narių paprašė žodžių. Pirmiausia, Ayala Sender. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad atvykau, kai generalinis sekretoras jau buvo pradėjęs kalbėti, tačiau noriu padėkoti už visus atsakymus į gana <clears throat> sunkius klausimus. Man šiek tiek rūpi tokie dalykai, kur galbūt kai kurie patobulinimų padaryti, tačiau juos sunku išvysti. Kalbėsiu čia apie parlamento delegacijas. Kaip suprantu, padaryta pakeitimų, mm, kai parlamentarai vyksta į kitas šalis. E, ir kai jie kontaktuoja su asmenimis šalise, kur e, situacija galbūt nėra nelabai palanki. Aš esu pateikus pasiūlymų dėl vizitų į vairias šalis, su kuriamis vykdomi įvairūs projektai, palaikomi tarp parlamentiniai ryšiai. Šiuo metu tai daroma per tas vadinamas smaragdinės savaitės. Įdomu, ar yra pavojų kad tarp parlamentinės delegacijos gali susidurti su sunkumais savo darbe, pavyzdžiui, dėl kalbų režimo. Norėjau paklausti jūsų taip pat dėl galimybės padidinti paslaugas pagal prašymą. Daugelis visuomenės narių domisi mūsų pakeitimais, kurie yra pateikiami, jie seka pakeitimus kai kuriems tekstams, o kartais tie pakeitimai nebūtinai bendro pobūdžio, o gana konkretus, galbūt išlaidos tokia informacija teikti nebūtų labai didelės ir galbūt galima patenkinti tokius piliečių pageidavimus. Na, o kalbant apie regionų komitetą arba ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, tai mes čia, aišku, siekime sinergijos visų mūsų veikloje. Norėjau paklausti, ar tas lankstumas, kurio buvo siekiama, nesukėlė situacijos, kad dabar kai kurie mm, parlamento nariai dabar nerimauja, jog e, dėl šio bendradarbiavimo parlamentas nuėjo šiek tiek per toli, darydamas, pasinaudodamas savo įtaką, juk svarbu palaikyti pusiausvyrą tarp įvairių institucijų. Na, o dabar dėl dokumentų, kurie skelbiami tik elektroninę formą, tai Kartais mes susidurėme su bevėlio ryšio problemomis, visi turime mobiliuosius prietaisus ir taip toliau, bet kartais sunku pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis. Taip pat noriu pasveikinti e, jūs su tuo faktu, kad dabar ponas Lejanis bus vicepirmininkas, e, kuris bus atsakingas už parlamento pastatų saugumą. Tačiau man e, atrodo, kad mums reikia strategijos, kuri, kuri leistų susidėlioti su problemomis, kurias jūs minėjote. Parlamentas yra atviras piliečiams, tačiau reikia užtikrinti, kad žmonės būtų čia saugus. Žinoma, aš turiu galvoje ne tik parlamento narius, bet visus žmonės esančius parlamento pastatuose. Ja, herzlichen Dank, ähm, Frau Präsidentin. Äh, Labai ačiū, ponia pirminkė. Visų pirma, dėl klausimo aptarp parlamentinės delegacijas. Daug buvo diskutuojama frakcijose dėl to, kaip tarp parlamentinių delegacijų darbas galėtų būti suderintas geriau su komitetų darbu delegacijos turi vienokias žinias, vienokią sritį, komitetai kitokią. Ir klausimas yra, kaip jų žinias darinti. Manau, kad bus pakeitimų. Delegacijos paprašyta pasakyti, ko jos, tikrųjų, ko jos konkrečiai nori ir jos turės e, galimybės pasiūlyti dalyvauti rengiant pranešimus ypač pavyzdžiui biudžeto darybose šiemet yra numatyta, kad galutinėse darybose kur e, reikia sutaupyti 34 milijonus eurų, 32 iš jų e, pastatų išlaidų srityje ir taip toliau. Mm, kadencijos pradžioje mes sakėme, kad šiemet e, delegacijos turėtų būti steigiamos, o nuo kitų metų jos galės, jos galės keliauti, tai yra dirbti savo normalų darbą. Pakeitimai, kaip kadangi dažnai komitet, komitetuose nepatvirtinti pakeitimai gali būti iš naujo teikiami plenarinės sesijos metu. Kita vertus, dažnai nariams atrodo, kad jiems nereikia teikti pakeitimų. Taigi, visi pakeitimai, kurie yra svarbus diskusijai, jie gali būti perskaityti piliečių, kai jie teikiami plenarinėje sesijai tai susijęs su didžiaja dauguma pakeitimų. Dėl bendradarbiavimo su dviem kitais komitetais, tai yra e, ekonomikos ir socialinių reikalų ir regiono komitetu. E, Bendradarbiavant, didesnis partneris turi ypač būti nusteikęs bendradarbiauti. Ir didesnis partneris turbūt nustato taisyklės, jeigu kiti nori bendradarbiauti, tai turi būti, tą dėmesį turi rodyti didesnysis partneris, na, mūsų e, ryšiai. Ryšiuose su ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir regionų komitetu mes esame didesnis partneris. Na ir e, Mes e, domimės tuo, kas labiausiai rūpi šiems komitetams ir stengiamės tai gyvendinti. Ir paskutinis klausimas dėl saugumo, tai yra naujosios valdybos didžiausias prioritetas. Ir praėjusime posėdėje buvo intensyviai diskutuojama šiuo klausimu. Tai bus svarbus klausimas aptariamas ir per kitą valdybos posėdį. Mes nenorime skubėti, norime viską didžiai išanalizuoti, tačiau pripažįstama, kad už, už pastatų ir pastatuose reikia e, spręsti tam tikras problemas. Ponas Dejongas. Het algemene beleid, ik denk dat de besparingen. Dėkuoju, pirmininkė, norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui už pateiktą informaciją. Tai, tačiau, kaip visuomet sakydavau, kyla klausimų, į kuriuos nėra konkrečiai atsakoma, net ir raštu. Taigi aš pabandysiu bendrai pabandyti gauti konkretesnius atsakymus apie liuks filmų apdovanojimą. Teigiama, kad parlamentas turėtų taupyti, be jokios abejonės, tačiau nėra atsakymuose pateikiama, kaip papildomai būtų galima sutaupyti. Yra sakoma, kad reikalinga imtis atitinkamų priemonių, tačiau nėra labai aišku, kokio masto turėtų būti tokios priemonės ir taip pat nėra minimi įvairūs veiksniai, kurie čia yra svarbus. Taigi norėčiau sužinoti, ko galėtumėme tikėtis. Taip pat norėčiau gauti tikrai aiškesnį atsakymą. Parlamentų deklarat, e, parlamentarų finansinės deklaracijos ir interesų, de, finansinių interesų deklaracijos jas teikia visi Europos parlamento nariai. ir parlamentas ne parlamentas rūpinasi tuo, tuo darbu, ta, tuo darbu rūpinasi Transparency International, tai yra nepriklausoma organizacija ir jie tikrina, kaip ar atitinka tos deklaracijos realybę ir aš tikiuosi, kad pas mus bus atitinkamai pakoreguota sistema. Taip pat uh, išlaidų kompensavimas, devintame puslapyje apie tai kalbama, parlamentas reikalauja, kad būtų įmanoma bent kažkiek kontroliuoti tas išlaidas ir galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kokie, kiek tai kainuoja sekretoriatui, kiek kainuotų sekretoriatui, jeigu visos tos išlaidos išlaidų kompensavimas būtų realiai kontroliuojamas. Ir buvo tokių, kurie abejojo dėl to, kad ar bus įmanoma tą padaryti, bet vis tiek būtų labai įdomu sužinoti, apie kokias sumas eina kalba. Dienos išmokos, išmokos už dieną irgi nėra aišku, kokie, kokios yra tiksliai sumos, yra viskas dar koreguojama pagal infliacijos rodiklį. Ir man, mano rinkėjams sunku paaiškinti, kodėl mano dienos išmokos nėra tinkamai indeksuojamos. Taip pat yra atvejų, kai yra numatomi, numa, numatomos aukštos pareigybės ir aš norėčiau daugiau apie tai sužinoti. 12, 13 puslapyje yra kalbama apie rinkiminę kampaniją, aš norėčiau irgi žinoti, kas nutiko tose valstybėse, kur nebuvo špicen kandidatų. Ir gal ten nebuvo tokio uh, visuotinio susidomėjimo tais kandidatais, bet kai kuriuose iš tų valstybių e, dėja e, dalyvavimas rinkimuose sumažėjo. Ryšių tarnyba, ryšių su visuomenė tarnyba pateikė informacijos apie e, visus atliktus veiksmus ir visą veiklą, bet aš nesu įsitikinęs, ar buvo padaryta pakankamai ten, kur neapsilankė špicen kandidatai, žmonės mažiau domėjosi Europos parlamento rinkimais. Taigi aš manau, kad reikalinga tokia kampanija, kur būtų galima įtraukti kuo galima daugiau žmonių. E, generalinis sekretorius, dėkoju už klausimus. Liuks filmo apdovanojimas. Mes labai jautriai vertiname situaciją, kaip jūs teisingai pažymėjote, Čia nėra numatyta galimybė konkrečiai sutaupyti. Dėl maitinimo mes maitinimo strategiją pateikėme biudžeto kontrolės komitetui ir gal pristatysiu pagrindinius tos strategijos elementus. Pirmiausia, mes norime kitų tiekėjų. Neturėtumėme priklausyti nuo monopolinio tiekėjo. Mūsų pasatė yra virtuvė turime visą teik, reikalingą maitinimui įrangą. Taigi galiausiai mums tiesiog reikalinga aprūpinimo maistų įmonė, kuri pasinaudotų tą įrangą ir teiktų mums maitinimą. Mes norime, kad būtų konkurencija tarp įvairių teikėjų. tiekėjų. Mes norime užtikrinti konkurenciją dėl. Taip pat mes atsižvelgėme ir į sveikatos problemas. Uh, dabar šiek tiek yra problemų dėl maitinimo paslaugų mūsų valgykloje. Valgyklose taip pat mes norime, kad žmonės gautų sveikesnį maistą ir dėl to yra šiek tiek išaugusios kainos, bet mes norėtume, kad sveikas maistas nebūtinai būtų siejamas aukštesnė kaina, lygnant su nesveiku maistu. jau daugiau nei, daugiau nei dešimt metų nebuvo absoliučiai keičiamos maitinimo kainos, nebuvo jos koreguojamos ir tai nėra teisinga, nes tuomet atsiranda deficitas ir kai reikia koreguoti tas kainas, taiga tas, ta korekcija yra gan didelė, taigi būtų galbūt naudingiau reguliariai pakoreguoti kainas, o nedaryti tą kas dešimt metų ir tada korekcija yra gan ženkli kaip jau sakiau, susidarė deficitas per tuos dešimt metų. Tačiau valdyba yra parengusi detalę strategiją, kuri bus įgyvendinta etapais. Ir tai bus suderinta ir su pastatų politika. Ir dabar dėl Transparency International ta informacija yra pateikta internete, viešai prieinama. Europos parlamento svetainėje yra ta informacija. Na, jeigu ten yra kažkokiu tai pro problemų, būtų galbūt geriau jas įvardinti, nes jeigu yra kokiu tai įtarimų apie, įtarinėjimų apie parlamentarus, e, tarkim, jeigu jie atlieka kokį tai darbą ne, netlyginamų pagrindų, ne, už jį negauna jokio atlyginimo, tai čia tai, tai ne, nepažydžia taisyklių. Taip pat e, savo atsakymę mes bandome kalbėti apie tam tikras uh, tam tikrus susitarimus, gairias ir panašiai. Taigi, apie tai kalbama pranešime, apie tokius lengvo pabudžio susitarimus ir mes bandome jų siekti. Dabar postai pareigybės. Sprendimus priima valdyba, tą daro reguliariai. Ir tie sprendimai konkrečiai buvo priimti pritariant dideliai daugumai, nes valdyba manė, kad tai buvo patys tinkamiausi kandidatai toms konkrečioms darbo vietoms užpildyti. Ir dar vienas klausimas – dalyvavimas rinkimuose. Taip, taip. Rinkėjų dalyvavimas rinkimuose. Tendencijos visose, visose demokratiniuose rinkimuose yra tokios, kad 2,5 procento sumažėja paprastai dalyvavimas. Čia kalbame ne tik apie Europos parlamento, bet ir apie nacionalinius rinkimus. Bendrai kalbant, palaipsniui 2,4 procento mažėja dalyvavimas rinkėjų aktyvumas. Mes pas mus 0, kažkiek procento tik sumažėjo rinkėjų aktyvumas, taigi tai yra kur kas mažiau nei bendros tendencijos. Na ir čia kalbame ir apie tai, kad labai svarbu, jog rinkėjai žinotų, kokie iš ko jie gali rinktis, lygiai taip pat kaip yra nacionaliniuose rinkimuose ar vietos rinkimuose. E, e, balsuoja ne tik už e, konkretų parlamentarą, bet balsuoja už tai, kas vadovaus visai, visai sistemai. Dėl to ta špicen kandidatų pasirinkimas ir buvo tam skirtas ir tie papildomi 9 milijonai balsavo ir tai yra tos, to, tos, tos visos procedūros tikslas būtent buvo daugiau dėmesio skiriama konkretiems kandidatams, ponas Arnot. Turime nepamiršti, kad kalbame apie mokesčių mokėtojų lėšas ir privalome mažinti išlaidas, kur tik įmanoma. Man pirmiausia neramu dėl 19 puslapio, kur kalbama apie papildomus pareigybės. Ir kad tai mažiau nei kitose ES institucijose. 80-14, kai kalbame apie bendrijos išlaidas, tai yra maždaug tiek, kiek uždirba Britanijos premjeras pagal tam tik, jeigu viską teisingai pakoreguotumėme. Taigi, vienas iš dvidešimties parlamente uždirba daugiau nei Britanijos ministras. Tai yra neteisinga. Ir tai dar mažiau nei kitose ES institucijose. Dėl saugumo problemų turiu pasakyti, kad man paaiškinimai ir garantijos, kurie šio buvo išsakytos, nėra pakankamos ir manęs tai neįtikina. Neįtikina, kad vėl nebus pažeistas mūsų saugumas. Aš žinau, kad jūs atsakėte į tą klausimą, bet galbūt norėčiau užduoti dar vieną klausimą. Kiek buvo sutaupyta senų kaštų ir kiek e, bus sutaupyta kaštų saugumo srityje? Taip pat e, biuro išlaidos. Mane šokiravo kaip naujo parlamento narį, kad tos lėšos tiesiog pervedamos į banko uh, sąskaitas ir visiškai nėra tikrinama ir kontroliuojama, kaip tai yra daroma. Ir aš pats asmeniškai turiu atsiskaityti už tas lėšas ir, ir bandyti viską padaryti teisingai, kad galėčiau užtikrinti skaidrumą rinkėjų Junktinėje karalystėje akise, kiek įmanydamas geriau tą padaryti. Tačiau panašu, kad jokių kontrolės priemonių nėra. Ir man atrodo, kad tai yra esminis dalykas bet kokioje demokratinėje sistemoje tokie lengva, lengvo pagrindo susitarimai, apie kuriuos jūs kalbėjote, būtent, kad daugiau galbūt gairių patikėma nariams, tai yra vienas dalykas, bet tikrai čia turėtų būti tinkamos patikrinimo sistemos, jos galbūt nebūtinai turi būti labai griežtos, dėl liuks filmo apdovanojimo. Tai nėra nereikalingos išlaidos, tai yra pusė milijono eurų mokesčių mokėtojų pinigų, kurie skiriami tam, kas neturi praktinės naudos. Dabar dėl maitinimo. Maitinimas neturėtų būti nuostolingas. Kai aš pietauju valgykloje, aš suprantu, kad turiu sumokėti už tai, kiek kainuoja tas mano maistas. Ir nes kitaip negalėsime paaiškinti situacijos rinkėjams. Norėčiau, kad pamastytumėte apie tai, ką aš sakiau. Dieser Ausschuss, Herr Kollege, hat immer für, die, hat immer für Kosten. Kągi, tai yra tas komitetas, kuris visuomet kovojo, kad būtų tinkamai leidžiamos ES lėšos. Ir taip pat, kad būtų užtikrinamas, užtikrinami laisvi galiojimai. Generalinis sekretorius. Jūs sakėte vienas iš dvidešimties personalo narių uždirba daugiau nei Britanijos ministras. Tikrai netiesa. Aš manau, kad jūsų skaičiai tikrai nėra tikslus. Kiek kainuoja papildomos saugumo priemonės? Tai leido sutaupyti netgi samdymas kainuotų daugiau nei nuolatiniai darbuotojai, užtikrinantys pastatų saugumą. Būtų galima kalbėti apie tai, kiek yra sutaupyta, tačiau galiausiai visi, aišku, bandome sutaupyti ir tie tokie laisvanoriški susitarimai light touch arrangements, tai buvo mano išgalvotas terminas, tokį terminą toks terminas buvo patvirtintas plenarnėme posėdėje. Tik tiek iš mūsų yra reikalaujama ir tą mes ir darome. Bet galiausiai ne administracija sprendžia tokius klausimus. Europos parlamento politiniai lyderiai priima tokius sprendimus. Valgyklų sąnaudos. Tikriausiai grafike matote, koks susidė, susidė galiausiai susikaupė deficitas dėl to, kad kaštai nebuvo pakoreguoti, bet mes jau 13 metais išsprendėme tą problemą ir deficitas sumažėjo ir imsimės tolesnių priemonių, kad tas deficitas dar labiau mažėtų. Ačiū. Uh, in the report, it states that the proportion of... Ataskaitoje teigiama 18, 14, 18, 16 pareigybė sudaro 4 procentus, tai yra vienas iš 20. 17-17, čia aš turiu omenyje atitinkamą punktą, jeigu mano skaičiai neteisingi, tai gal galėtumėte paaiškinti, kodėl čia netitinka tie skaičiai, tie skaičiai, kuriuos aš pateikiau ir kurie pateikė, pateikti ataskaitoje. Ačiū, jūs čia turite suprasti, kad egzistuoja skirtumas. Mes kalbame apie direktorius ir generalinius direktorius. Koks ten skaičius yra? Penkiasdešimt šeši. Paprasti administratoriai gali pasiekti postą 1840. Taigi gali būti tokių pareigūnų daugiau ir nebūtinai visi jie eina direktoriaus pareigas. Mes čia tą ir bandome parodyti, kad direktorių skaičius išaugo, bet mes konkrečiai nusprendėme atlyg, teikti, skirti jiems tokį atlyginimą, kokį gautų padalinio vadovas. Taigi čia dar yra žemesnis hierarchijos žingsnis. Pagal naujas, naujasis nuostatas mes galime tą padaryti žmonės, kurie skiriami į direktorius ar generalinio direktoriaus pareigybę, turi pradėti nuo mažesnio žingsnio ir jeigu pasiteisina, tuomet jie, jau jiems suteikiama ši pareigybė. Kolega Piper. Ačiū. Aš norėčiau daugiau pakalbėti apie saugumą. Džiaugiuosi, kad bus imtas papildomų priemonių, tai yra teisinga ir džiaugiuosi, kad pas mus yra vietoje dirbanti saugumo tarnyba. Dėl duomenų saugos turėčiau klausimą, aš pats porą kartų su to susidūriau. Su tam tikrais dalykais iš išorės pasaulio ir saugumo tarnybos Jis sureagavo į tai tik tuo met, kai to ėmėsi generalinis sekretorius. Aš norėčiau, kad būtų atsargumo priemonių daugiau pritaikyta, kalbant apie duomenų apsaugą. Aš tam tikrus duomenų apsaugos pareigūnus čia pažįstu. Aišku, technologiškai mes kaip ir judame į priekį, tačiau aš norėčiau, kad rimčiau būtų svarstama ši problema ir kad duomenų apsauga pagerėtų. Taip pat turiu klausimą dėl neprisijungusiųjų parlamento narių. Vienas iš kriterijų, kuris yra taikomas čia, kaip veikia ta sistema ir kokiu teisų turi neprisijungę nariai į personalą ar panašiai. Dar viena pastaba. Ar tiesa, kad mes gauname gairias orientyrus iš parlamento administracijos. Tarkim, jeigu aš rinkčiausi vegetarišką pizzą, aš užtikrinčiau daugiau subsidijų nei steiką rinkdamasis. Ar tai teisinga? Aš manau, pats turiu teisę rinktis, ar noriu sveikai maitintis, ne parlamento administracija turi tą daryti. Kavos tiekimas, kiek sutaupėme, nedalindami kavos ir arbatos posėdžiuose. Ačiū. Karštų gėrimų tiekimas ir sutaupimas jų atsisakius. Reikia paskaičiuoti pusę milijono maždaug per metus. Dėl to, kad daugiau neteikiame kavos ir arbatos. Thank you. Ja. Aber die Frage war nach der Einsparung. Also die Einsparung bringt eine halbe Million Euro. Äh, wir Taigi, pusės milijono suma sutaupama kasmet. Turėjome sutaupyti 11 milijonų. Vanduo yra dalyjamas, jis yra teikiamas posėdžių salėse. Dabar neprisijungusių jų klausimas, juos aptarnaujantis personalas. Neprisijungę nariai irgi turi teisę turėti padėjėjus, jais elgiamas lygiai taip pat kaip su kitais parlamentarais, jų teisės tokios pačios, tačiau jie nepriklauso politiniai frakcijai. Tai reiškia, kad jie gauna mažiau paramos. jiems yra skiriamos, skiriami tam tikri asignavimai, yra bazinės paslaugos numatytos tokiems parlamentarams, įranga atitinkama, taigi neprisijungia nariai. Vis gauna viską, kad galėtų tinkamai eiti savo pareigas, dirbti savo darbą, tačiau jie gauna mažiau nei tie, kurie priklauso politinėms frakcijoms, nes jie ne, neturi jokių prievolių įsipareigojimų politinėms frakcijoms. Nuo sausio pirmosios dienos pradės galioti nauja sistema. Kolegė Gebrandi, bitte. Ir tada situacija šiek tiek pasikeis. Kolega Gebrandi. Chair, um... Ačiū pirmininkė. Per rinkimų kampaniją aš turiu pasakyti, kad visos diskusijos mano šalyje, Niderlanduose, bet ir daugelį kitų šalių buvo nustelbta mūsų diskusijų dėl, dėl biudžeto. Taigi, ir dėl parlamento išlaidų. Taigi, kiekvieną kartą tas išlaidų klausimas yra sunkus. Klausimas vienas sunkiausiai išsprendžiamų, bet yra kai kas, ką mes galime padaryti, kalbant apie dienpinigius, komandiruotpinigius ir panašiai. Viena iš problemų yra skaidrumo stoka. Aišku, tinklalapėse yra skelbiama informacija, tačiau jeigu aš pažiūrėčiau į rašytinius pono Vėlė patiktus klausimus į mūsų užduotus klausimus, aš matau, kad skaidrumo nėra. Pavyzdžiui, 50 dalis parlamento rezoliucijoje, o ji remiasi mano pasiūlytų pakeitimų, ten, kur prašoma um, įvertinti parlamento narių dienpinigius ir jų naudojimą. Atsakymas yra pateiktas devintame puslapyje ir jis yra visiškai mm, neaiškus ir abstraktus. Vertinimo tikslas buvo kruopšiai įvertinti, kaip yra apskaičiuojama tie dienpinigiai, kuriuos mes gauname. Kodėl taisyklės yra tokios, kokios yra, kodėl tie patys dienpinigiai yra skiriami. Ir tada, kai mm, gyvena parlamento narys Belgijoje ir kitur. Suprantu, jeigu e, parlamento narys keliauja iš, vienos, iš kažkokios valstybės narės į Briuselį ir ten pasilieka, tada suprantu, kad yra dienpinigiai. Bet kodėl dienpinigiai skiriami tiems, kas Briuselėje gyvena? Uh, Mes keletą kartų per pastarosius penkis metus aptarinėjome šios klausimus, bet ko gero, iš tikrųjų plenarinėje sesijoje yra užduodami svarbiausi klausimai. Ir plenarinė, plenarinis posėdis, o ne biuras, turėtų iš tikrųjų e, spręsti e, klausimus. Kodėl jūs galvojate, kad biuras yra svarbesnis už plenarinį posėdį ir kodėl jūs atsisakote atlikti nuodugnų įvertinimą, ypač atsižvelginti tai, ką aš pasakiau. Būtent, kad šie klausimai pakerta visą mūsų politinį darbą, mūsų funkciją, visiškai padaro ją bevertę. Niderlanduose Europos parlamento narių niekas rimtai nevertina būtent dėl šių problemų. Ir mes galime milijardą rezoliucijų ir teisės aktų priimti, bet jeigu nėra skaidrumo apie mūsų pačių finansus, tai niekas į mus niekada rimtai ir nežiūrės. Taigi e, čia kalbame ne tiesiog apie keletą eurų, mes kalbame apie mūsų politinio darbo esmę. Gal galėtumėte atsakyti? Kągi, atsakingas organas būtų biuras už šios sprendimus. Ir dabar biuras patvirtino vienkartinės išmokos, bendros išmokos sistemą ir tą leidžia dabartinis finansinis reglamentas. E, ši sistema turi tokį privalumą, kad tokias e, išmokas yra paprasta administruoti. Taigi, kai kuriais atvejais yra skiriama bendra išmoka, taip yra ir dienpinigių atveju. Aišku, biuras ilgainiui gali pakeisti savo poziciją, bet e, būtent biuras priima šios sprendimus. Biuras priėmė tokį sprendimą. Atsiprašau, pirmininkė, bet tai iš tikrųjų man, šis atsakymas manęs netenkina. Aš um, neginčiu tos um, sistemos bendrosios išmokos. Bet mes turime paaiškinti visuomeniai, kodėl e, ir kaip yra apskaičiuojama ta išmoka. Aš nežinau ir rinkėjai to nežino. Mes skaidriai turime elgtis, kaip ir sakė kiti parlamento nariai, kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus. Uh, Taigi šis atsakymas yra praktiškai pavyzdys, kaip e, nereikia elgtis. Sakote, tokia yra sistema ir taip yra pagal taisyklės, bet Taip, aš negaliu pasakyti rinkėjams Niderlanduose, mane iš karto nušvilptų ir teisingai. Tai mes tikrai turime būti, mes turime atsiskaityti, turime paaiškinti, kodėl yra išmoka tokia, kokia yra. Taigi prašom elgtis skaidriai. Na, aš taip suprantu, kad jūs nekvestionuojate bendrosios išmokos sistemos, jūs klausėte, um, jūsų klausimas apie tai, kokio dydžio ta išmoka. Na, taip, iš tikrųjų reikėtų paaiškinti, koks yra tas e, išmokos dydis. Anksčiau um, biuras e, galvoja skirtingas išlaidų, e, skirtingoms išlaidų kategorijoms taikinti vienkartinės išmokos sistemą. Ir ta bendra išmoka, aišku, gali būti skirtingo dydžio, bet yra tinklalapyje viešai skelbiama informacija, kur yra paaiškinta, ką apima ta išmoka. E, bet ačiū, kad patikslinote savo klausimą, taip suprantu, kad jūs ne prieš bendrą išmoką kaip po tokia, jūs tiesiog e, klausėte, kokia yra išmoka, kas ją sudaro. E, kitas klausimas. Pirmininkė, generalinė sekretoriau, aš e, džiaugiuosi, kad dalyvauju šiame posėdėje ir norėčiau paklausti apie biudžeto uh, įvykdymo patvirtinimą 2012 metais. Aš e, buvau paskirtas 2013 e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešėjų. Tai yra man labai svarbios pareigos ir tikiuosi, kad aš e, jas atliksiu kaip įmanoma geriau. Pavyzdžiui, artimiausių metų norėčiau susitikti su generaliniu sekretoriumi. Uh, susitiksiu ir su ankstesniais e, pranešėjais, tai yra svarbi mano darbo dalis. Dabar dėl 12 biudžeto įvykdymo patvirtinimo turiu keletą klausimų, kurie galbūt yra techniniai, bet e, vis tiek labai svarbus. 2012 biudžeto įvykdymo patvirtinime matome, kad yra du šimtai keturiasdešimt keturi milijonai perkelti į kitų metų biudžetą. Tai kaip e, užtikrinti, kad būtų laikomasi tinkamų ribų? Dar vienas klausimas, kurį norėčiau uh, užduoti, tai yra tam tikrų generalinių direktoratų išlaidų E, nepatekimas į e, biudžetą. Taip pat Europos parlamento internetinė multimedija, kuri buvo pradėta ir įgyvendinti. Taigi aš norėčiau paklausti, ar buvo įvertintas, įvertinta ta priemonė. Ir trečias klausimas. ar buvo įvertinta Europarl televizijos veikla ir šios priemonės kaštai 12 metų biudžeto vykdymo procedūroje. Tai yra svarbu. Dar vienas klausimus. Konrado Adenauerio pastato praplėtimas Luksemburgė. Čia irgi kyla klausimas ir kyla nemažai klausimų mūsų tarpe. Ir dar paskutinis klausimas informacinių technologijų ir ryšių priemonės buvo atliktas nepriklausomas auditas e, po to, kai buvo išpolių atvejis, kai buvo įsilaužta į pažangų į, buvo e, įsilaužta į privatų į telefoną Mal zu der Frage der äh, Evaluierung im Bereich äh, des ITs nach. Ačiū. Taip, iš tikrųjų svarbu įvertinti informacinės e, technologijas. Po incidento su e, išorės ekspertų pagalba mes e, išnagrinėjome padėtį ir nustatėme vieną konkrečią problemą, būtent nariai ir administracijos e, darbuotojai savo prie, konfidencialių domenų prieina per svečiams skirtą prisijungimo sistemą. Taigi nėra aiškaus skirtumo tarp svečiams skirto prisijungimo ir darbuotojams skirto prisijungimo. Tai dėl to kilo nesusipratimas. Taigi buvo galima prieiti prie konfidencialios informacijos per nesaugų tinklą. Taigi mes galime mm, iš tikrųjų kreiptis e, į visus darbuotojus ir skatinti prisijungti prie, per apsaugotą tinklą. Išorės ekspertai išnagrinėjo šią situaciją ir pateikė mums rekomendacijas e, dėl uh, atitinkamų priemonių. Konrado Adenauerio pastatas prieš keletą metų mm, įvyko e, tiksliau prieš keletą metų mes e, nesutikome su paskelbto konkurso rezultatais. Dabar vyksta konkursas, e, kuris jau įsibėgėjo ir mes e, tikimės sumokėti mažiau nei buvo planuota. Taigi, kaip ir nėra problemų su Adenauerio pastatu, nors tai yra didžiulis e, projektas. Svarbu mums e, išsitekti tose ribose, lėšų, kurios yra numatytos. Na ir kol kas mūsų um, šiuo požiūriu viskas tenkina. Toliau Europarl TV. Jis yra nuolat vertinamas ir sąnaudos um, sumažėjo, beveik per pusę jų sumažėjo. Ir uh, žinome, kad um, žiūrovų yra daugiau šio tinklalapio žiūrovų daugėja. Ir mes iš tikrųjų negalime liautis skelbti vaizdo medžiagos. Taigi ta Europarlamento televizija yra reikalinga, vien tekstų ir nuotraukų nepakanka. Nors galbūt televizija, Europarl TV, šiek tiek klaidinantis pavadinimas. Mes nesame televizijos kanalas. Bet e, savo tinklalapį, šį tinklalapį galime toliau tobulinti ir e, galime galvoti, kaip didinti šios naudojamos sistemos veiksmingumą. Taigi tai yra projektas, kuris nuolat vertinamas. Toliau lėšos perkeltas į kitų metų biudžetą. Jos kinta priklausomai nuo įvairių projektų įgyvendinamų, ar viskas pavyksta duotais biudžetiniais metais, su kokiamis problemomis susidurėme kol kas. E, nėra kažkokių didelių, didesnių problemų šioje srityje. Visi metai šio požiūriu yra skirtingi. Na ir tikiuosi mes toliau kartu sėkmingai dirbsime. Kolega Toreris, labai ačiū. Pone pirmininkė, generalinė sekretoriau, Vėlė, labai ačiū už jūsų e, pateiktą ataskaitą. Manau, kad Svarbu, kad e, sėkmė, kuri pasiekta, turi būti paskleista, paaiškinta, publikuota, turėsime daugiau galimybių tai daryti dėl tų klausimų, kuriuos užduodame. Pavyzdžiui, jūs sakėte, kad ekonominių skrydžių bilietų e, dalis padidėjo nuo 20 iki 40 procentų. Čia mes labai aktyviai skiriame šiam klausimui dėmesį, mokesčių mokėtojų pinigų sutaupami, e, sutaupami parlamento narių komforto e, sąskaita. Jūs taip pat paaiškinote, kokia yra situacija su vertimo paslaugų padėtimi, taip pat atsakėte į klausimą dėl delegacijų. Na, ar matote, kad yra dar kažkoks lankstumas, dėl delegacijų posėdžių dienų. Ar bus įmanoma pasinaudoti vertimo paslaugomis lankščiai, kad nepadidėtų vertimo išlaidų kaina ir antra. Ar bus įdėkta nauja apskaitos sistema lankytojų grupėms, nes tai yra tikra rakštis biudžeto kontrolės komitetui jau daugelį metų esame e, apskaitos sistema yra nepatenkinama. Ar negalvojate sukurti darbo grupę, kuri išanalizuotų šį klausimą per šią kadenciją? Pirmiausia, dėl mm, lankytojų. Apie tai kalbėjo intensyviai praėjusios kadencijos valdyba ir pasistumėta buvo šiek tiek į priekį ypač kalbant apie skirimą, kokios, skirimą kelionės kaštų ir pragyvenimo kaštų. Praėjusios kadencijos metu valdyba norėjo užtikrinti, kad dėl praktinių priežasčių būtų galima išmokėti pinigus grinais. Manau, kad e, šį klausimą galima perduoti naujai valdybai priimti sprendimą, nes valdyba yra visiškai kitokia ir turės šį klausimą spręsti atsižvelgiant į techninę pažangą ir kitus dalykus. Galbūt gali būti pateiktas kitoks atsakymas šį klausimą. Toliau dėl delegacijų. Manau, kad e, reikės pasižiūrėti. Manau, kad delegacijų blokai yra tinkami, nes taip galima e, efektyviau panaudoti išteklius per savaitę. Aišku, kai kurie e, laiko tarpsniai yra populiaresni negu kiti, tačiau, na, Kol kas e, tiek daug e, posėdžių nėra kadencijos pradžioje, tai galbūt bus tam tikro lankstumo, tam tikros erdvės, dar reikės šį klausimą analizuoti. Pirmininkė, ačiū. Matau, kad ponas Vylandas atėjo, jis yra vicepirmininkas atsakingas už biudžetą ir biudžeto kontrolę. Sveiki atvykę. Ir aš esu paskutinė kalbėtojų sąraše ir turiu keletą klausimų. Mūsų ataskaitose buvo raginama pateikti atsakymus į klausimus raštu. Manau, kad mes norėtume sužinoti, kokia yra situacija su galimybių studijos užsakymu, nes kai kalbame apie lankstumą, tai galima turėti tokių biurokratinių procedūrų vien tam, kad e, pas, e, galėtum gauti atsakymus e, į klausimus raštu dėl informacijos kampanijos dėl pensijų fondo. E, pensijų fondo deficitas padidėjo iki 110 milijonų ir e, mes nesprantame, kodėl taip yra. Didėja deficitas, kas e, jis mokės ir ką daro parlamentas, kad šią problemą išspręstų. Aišku, tai yra nuolatiniai klausimai, aš susitikinus, kad jūs žinote atsakymas. Taip pat neišgirdome iškaus atsakymo. Dėl apsaugos kontraktų Edinburgė ir Europos namuose. Čia trūksta aiškumo, ar komisija ir Olafas jau analizavo tos sutartis. den Anhängern. Pirmiausia, dėl priedų mes stengiamės, kad tai būtų įmanoma. Negaliu pasakyti, kad tai jau pasiekime, bet tai, tačiau siekime to. Administracija daro viską, kada gali. Antra. Staniševo išmokos. Šios išmokos yra gražintos trečia pensijų fondai. Tai yra pensijų fondo situacija atsiradusi nuo to laiko, kai parlamento nariai negaudavo iš parlamento atlyginimo. Dabar šis pensijų fondas jau nebe priima naujų narių, tai yra susijęs tuo laikotarpiu, kai tokia tvarka kaip dabar neegzistavo ir valdyba yra prieimusi sprendimą. Tai iš tikrųjų, per pirmąjį mano e, valdybos posėdį kaip generalinio sekretoriaus postą, tada tuomet buvo patvirtinta įvairių priemonių, tai yra padidinti įstojimo į pensijų į pensiją amžių, jokių e, grinų įmokų, įmokų grinais, kita vertus buvo nuspręsta, kad mes prisimame atsakomybę už įsipareigojimus, kuriuos prisėmė e, institucija dėl būsimųjų pensininkų, kad ne vienas pensininkas neliktų be pensijos. Tai buvo 2009 metų balandžio pirmą dieną. nemažai parlamento narių skundų buvo apdorota, jie visi atmesti. Ir todėl nuo 2009 metų balandžio pirmos dienos e, sprendimo e, buvo įvesti tam apribojimai, tuo pat metu taisan, užtikrinant pensijas. Šis sprendimas teisiškai buvo patvirtintas. Ir dabar institucija turi vykdyti savo įsipareigojimus. Ir paskutinis klausimas. Pateiksiu Jums atsakymą į raštu. Labai ačiū. Buvo naudinga apsikeisti nuomonėmis, pasikalbėti. Ir manau, kad 2009 m. balandžio mėnesio priemonės buvo tinkamos. Ačiū visiems, kurie dalyvavo posėdėje, generaliniam sekretoriui ir kolegoms, kurie dalyvavo posėdėje. Sustiksime ir toliau 13 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo kontekste generaliniu sekretoriu. Na, o su komiteto nariais sustiksime rytoj. Iš ryto dar nes nori žodžio. Ačiū ponė pirminkė. Norėjau priminti generaliniam sekretoriui, kad mums reikia gauti direktorių ataskaitas. Man atrodo, kad jie dar nepateikti parlamento nariams. Mums svarbu jas gauti, nes turime daug laiko. Direktorių ataskaitas turime gauti kaip galima greičiau. Rytoj jūs jas gausite.